Dear colleagues, good morning. Uh, I would ask you if we can adopt. Kolegos, norėčiau paklausti, ar galime tvirtinti darbo tvarkę. Ačiū. Taip pat turime patvirtinti kovo 22-23 ir kovo 21 posėdžių protokolus. Jei nieks neprieštarauja, tuomet laikau, kad tie protokolai yra patvirtinti. Dėkoju. Turiu vieną pranešimą. O būtent, kad, kaip žinote, šiandieną pusę 12 vyks bendras posėdis pagal 55 taisyklę su jūri komitetu dėl e, ataskaitų, šalių ataskaitų teikimo. Į salę kaip tik ir buvo paruošta jau šiam tikslui. Būtent todėl vietos paskirstytos neįprastai, o po pietų e, prieš Ekon ir Libę posėdį, kuris numatytas 20 e, po 6 ir kuriame balsuosime dėl prieštaravimo dėl deleguotojo akto, dėl e, kovos su pinigų plovimu direktyvos. Dėkoju. E, neturiu jokių pranešimų dėl vykstančių trilogų. Praeitą kartą apie tai kalbėjome. Taigi pereikime prie 5-9 e, punktų. Bankų paketas, antrasis apsikeitimas nuomonėmis. Ir toliau negaiždamas norėčiau Kadangi turime tik valandą, norėčiau žodį iš karto suteikti savo dviem pranešėjams, kuriems kiekvienam skiriama po keturias minutės. Ir ponia Haukmark, prašom žodis dabar jums. Dėkoju. Dėkoju. Dė... Šešėlinių pranešėjų dėka vyko jau du posėdžiai, kuriuose buvo aptarti svarbiausi klausimai. Ir e, iš šių diskusijų ir kitų diskusijų susidariau nuomonę, kad visų pirma, pirmiausia, turime kalbėti apie uh, e, TLOK įvedimą į Europos teisės aktus, taip pat subordinaciją ir reitingavimo tvarką. Ir čia norėčiau pabrėžti, kad uh, mes turime koordinuoti savo veiksmus reitingavimo tvarkos e, prasme, o 72 straipsnio B punktas, e, kuriame aptariami kriterijai, taip pat yra labai svarbus. E, kalbėjome su šešėliniais pranešėjais, kaip čia elgtis, kadangi yra labai daug kryžminių nuorodų visame dokumente, bet ši kryžminė nuoroda yra uh, E, daug labiau esminė ir svarbesnė mums. Taip pat mums reikės aptarti ir nuspręsti dėl to, kaip e, elgtis su dabartiniu nemokumo įstatymu ir kaip užtikrinti, kad būtų sklandžiai pereita prie naujosios tvarkos. Tilaka reikalavimas, mano nuomonė, yra toks reikalavimas, kad atsiras tam tikra išperkamoji skola, bet kalbant apie EBRD, reikia suprasti, kad negalima sukurti kažkokios iliuzijos ar prielaidos, jog šis, šio, šis kapitalo tipas yra kažkoks išskirtinis. Labai svarbu patikslinti, kad visos skolos galėtų būti išperkamos nes e, labai svarbu sukurti rinkos drausmę ir kad visi tai žinotų ir kad visiems būtų taikomos tokios pačios sąlygos, kaip kad ir investuojant į kitą įmonę. Ir todėl aš noriu tai aiškiai pateikti, bet taip pat manau, kad labai gerai būtų, jeigu viskas būtų su, suderinta ir bendras nuostolių padengimo pajėgumas turėtų būti kaip atspirties taškas Ir mm, tai yra labai svarbus standartas, kalbant apie MRL. Ir e, labai svarbu vengti įvairių priedėlių, kaip TLAK, šitas bendras nuostolių padengimo pajėgumas ir MRL, ir kad neprisikauptų jų per daug, nes kitaip susidursime su dar viena rizika – apie kurią kaip tik ir kalbėjome klausimo metu, o būtent, kad įvairios institucijos, pavyzdžiui, priežiūros institucijos e, turi vienokius reikalavimus, paskui e, kitos institucijos turi kitokius reikalavimus ir čia vėlgi susidurėme su paradoksu, kad bankai, kurie turi daug nuo savo kapitalo, paskui bus nubaudžiami aukšto lygio MRL. Ir tai tikrai nėra gera mintis. Tada jie supras, kad negerai turėti daug nuosavo kapitalo ir tada mes susidursime su tam tikra prieštara. Todėl labai svarbu užtikrinti tokią tvarką, kad bankai galėtų padengti DLK dideliu nuosavo kapitalo lygiu. Tai yra sudėtingas klausimas, nes e, e, tai reikia žiūrėti iš įvairių perspektyvų. Tačiau dabar jau mano kalbėjimo laikas baigėsi, todėl turiu perduoti žodį kolegai. Pirmininkė, dėkoju. Deja, mums šiam klausimui aptarti paskirta tik viena valanda. Ir dabar žodį suteiksiu Peter Zimon. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau prisiminti praeisą savaitę įvykusi klausimą. Jo metu buvo aptarti įvairūs svarbus klausimai. Na, o dabar norėčiau paminėti tik keletą aspektų, dėl kurių gali kilti kontroversiškos diskusijos ir jos ir turėtų kilti. Galbūt tokiu būdu rasime bendrą poziciją. Proporcingumas SSM ir EBA pritarė tam, kad reikia proporcingumo, bet taip pat e, šios institucijos nurodo, kad e, šio principo reikėtų laikytis ne dėl e, tam, nenustatant tam tikrą ataskaitų teikimo dažnumą. Mes turėtumėm pagalvoti apie konkrečias lengvatas, kaip būtų galima supaprastinti uh, ataskaitų teikimą, kaip jį padaryti uh, per uh, daugiau proporcingų. Na ir aš diskutuodamas su įvairių kredito įstaigų atstovais keliu klausimą, galbūt ši problema tiesiog susijusi su informacinėmis technologijomis, galbūt ją galima išspręsti kartą ir visiems laikams. Kalbant apie proporcingumą, ar čia reikia numatyti tam tikras ribinės vertes, kas būtų smulkios kredito įstaigos, kurios galėtų gauti lengvatų, o galbūt reikėtų numatyti tam tikrą relatyvų faktorių, nustatant ribinę vertę. Jeigu mes pasinaudotumėm komisijos pasiūlymų ir pasirinktumėm tam tikrą relatyvų dydį, tai pavyzdžiui, vienoje šalyje viena kredito įstaiga galėtų būti laikoma e, maža, tačiau e, kitoje valstybė narėje, atsižvelgiant į jos BVP, galbūt tokio paties dydžio kredito įstaiga jau būtų laikoma didelė. Taigi galbūt reikėtų galvoti apie tam tikrą uh, E, minimalę ribinę vertę plus tam tikrą relatyvų dydį, tam, kad būtų galima rasti sprendimą tinkamą kiekvienai valstybei nariai. Toliau ataskaitų teikimas kaip po toks. Labai svarbu, kad nereikėtų keletą kartų teikti tų pačių duomenų. EBA atstovas Enrija apie tai e, jau pasisakė praėjusią savaitę ir mes to turėtume nepamiršti. Dabar dėl sverto koficijento. Pažiūrėkime, kokia padėtis JAF ir Šveicarijoje. Mes nus, nustatėme, mes bandome nustatyti žymiai aukštesnį sverto koficijantą. Bet ar mes neužbėgame už akių diskusijoms bazelyje? Ar JAV, Šveicarija ir ES turėtų nustatyti vienodą svarto koficijantą? Nežinau, galbūt Bazelyje apie tai nėra e, tiek jau daug ir kalbėti. toliau komisija siūlo atsižvelgti tik tais į tam tikrą specifinę riziką, kai kalbama apie didelę riziką patiriančius bankus. Švedijoje yra vertinama tik sisteminė rizika. Bet galbūt atliekant patikrinimą reikėtų įvertinti ir konkretaus banko keliamą riziką. Na ir tai reikštų, kad reikėtų kiek apriboti priežiūrą. Bet turėtumėm dar padiskutuoti apie tai, ar tai yra prasminga. Ačiū. Thank you. Now First speaker for the EPP group, uh, I understand uh, only... Ačiū EPP frakcijos vardu. Dvi minutės skiriamos ponui Balts. Ačiū pirmininkė. Aš pasisakysiu dvi minutės. Ponas Karas manęs paprašė trumpai išsakyti ir jo poziciją dėl kapitalo reikalavimų e, paketo. Jis šiandien turėjo išlikti, išvykti vieną. Taigi paskaitysiu jo poziciją. Kalbant apie kapitalo reikalavimus, tai e, yra būtini debatai tam, kad būtų galima pasverti visų pozicijas, norint rasti patį geriausią praktinį sprendimą. Ponas Karas yra įstikinęs, kad būtina patobulinti e, priežiūros institucijų veiklą, keičiantis duomenimis. Ir taip pat negali atsitikti taip, kad e, kredito įstaigos turi dviems institucijoms pranešti tos pačius duomenis. Reikia vengti bereikalingo dvigubo darbo. Panas Karas taip pat sako, kad reikia standartizuotų duomenų platformų, kuriamis galėtų naudotis institucijos. Dabar proporcingumas. Čia reikia rasti tinkamą pusiausvarą. Dėl to neturėtų nukentėti ir, ir, e, ir e, reguliavimas. Ponas Karas laikosi tokios nuomonės, kad reikia netaip dažnai teikti ataskaitas, tai ypač būtų aktualu mažoms kredito įstaigoms. Ir taip pat reikia, kad būtų proporcingai e, tvarkomos ir buhalterinės knygos. Taip pat reikia atsižvelgti ir į bazelio reikalavimus. Ponas Karas taip pat pritarė paspartintoms procedūroms susijusiams su kapitalo reikalavimu direktyva ir reglamentu. Rinkos dalyviai turi gauti aiškios informacijos tam, kad būtų išsklaidytas netikrumas rinkose. Ačiū. Now, okay. uh, group, Pedro Silva Pereira. Pedro Silva Pereira, keturiom minutėm. Ačiū, ačiū pirmininkė, ačiū visiems. Visų pirma, noriu priminti tuos klausimus, kurio, kurie vyko praeitą savaitę kon. Ir aš įsivaizduoju, galima padaryti iš to ir preliminarių išvadų. Ir manau, kad visų pirma teisinga būtų pasakyti, kad buvo plati dauguma pasisakysi už komisijos pasiūlymą e, suvienodinti kreditorių hierarchiją, sukuriant uh, naują klasę skolų ir daug kas jau prašo, kad būtų, kaip galima greičiau, priimta šita teisėjų kūrinio paketo dalis. Ir tai visiškai suprantama, mes turime užtikrinti mm, aiškumą, prognozuojamumą ir, kas yra svarbiausia, teisinį tikrumą rinkai. Bankai turi žinoti, kaip galima greičiau kokios būtų jų e, problemos ir kokie įsipareigojimai gali būti panaudoti, laikant, kad būtų galima vykti europinius standartus. Uh, Taip pat iš reguliavimo institucijų girdėjome, kad ta nauja skolų klasė nepakenks tam principui, kad um, visi įsipareigojimai turi būti vykdomi. Čia tik tai norima supaprastinti, palengvinti mm, įgyvenimą, o ne panaikinti išpirkimo priemonių, gelbėjimo priemonių poveikio ir manau, kad dauguma komiteto narių su to sutinka. Jau yra sutarta, kad koordinatoriai turėtų sugrįžti prie to klausimo ir pasvarstyti galimybę uždegti šviesą paspartiniai procedūrai, taip pat ir tiek kreditorių hierarchijoje suvienodimui, tiek tam, ką pasiūlė komisija ir ką taryba paremė dėl skolų. Ir panašu, kad tai būtų pats skubiausias spręsnės klausimas. Taip pat, kaip Peter Simon jau pasakė, aš irgi pabrėžčiau, kad visi kas dalyvavo klausimuose, tiek iš reguliavimo institucijų, tiek iš sektoriaus atstovų pusės, sutarė, kad reikia proporcingumo. Ir man atrodo, kad tikrai reikia daug daugiau to proporcingumo šiame pakete. Bet aš noriu aiškiai pasakyti, kad proporcingumas tai ne vien tik tai uh, duomenų rinkimo supaprastinimas ar informacijos atskleidimo supaprastinimas. Eina kalba ir apie dažnumą, netgi kartais ir apie atitikimą taisyklėms tų e, informacijos pateikimo reikalavimų. Tai yra tai, ką mes galime padaryti, kad būtų galima užtikrinti tikrą proporcingumą. Ypač galvojant apie. Uh, gelbimo reorganizavimo visą kontekstą, turint omenyje Europos bankų situaciją. Visi bankai, nežiūrint jų dydžio ar jų sisteminio poveikio, poveikio e, turi laikytis visi reikalavimų. Taip pat reikia atsižvelgti į tai, kad Europos bankai yra labai skirtingi savo pobūdžių ir savo rinkos apriptimi, savo verslo modeliais. Taip pat galvant apie proporcingumą, prasminga būtų laikytis pakopinio požiūrį moralą. Ypač galvojant apie gelbėjimą savomis lėšomis, reikia turėti omenyje, kad yra tam tikrų problemų paveldėtų iš, iš, to, iš, iš buvusios situacijos. Uh, mūsų sektoriuje. Ir jeigu bus vis daugiau ir grįžesnių reikalavimų e, taikoma, tai reikia turėti omenyje, kad tai jau buvo tarpam pasaros keliarius metus. Taigi reikia e, atidžiai apsarstyti, kaip bus su tuo naujoju reikalavimu mm, dar vienu sluoksniu. Taip pat dėl MPL. Tik netiesiogiai tai yra susijęs su šiuo paketu, turi būti sprendžiamas tas klausimas ir tai buvo paminėta ir klausimų metu. Mes turėsime prie to sugrįžti. Tai yra nepaprastai svarbu, į tai reikia atsižvelgti, nu, galvojant, kam, ko mes norime pasiekti. Panas Fox atsarvardu. Ačiū, pirmininkė. Atsar sveikina tarptautinių standartų perkelimo į CRD5, CRR2. Mes pritarėme didžiai dalį šio pasiūlymo. Mes taip pat džiaugiamės tuo, kad FIS dabar jau bus svarstamas pasvartintų procesų ir vakar šešėlinių posėdis kalbėjo tą temą. Tačiau dar turi būti nuspręsta, koks bus perinamo laikotarpio požiūris taikomas ir aš skatinčiau svarstyti tai atvirai ir skaidriai, kad uh, tikrai išvadas padarytumėm pačias geriausias, o ne vien tik tai pasirinktumėm paprasčiausią sprendimą, kaip mm, vakar pasiūlė susitikime. Bet kokiu atveju, koks jau būtų priimtas sprendimas, labai svarbu, kad būtų atliktas poveikio įvertinimas. Sveikinu tas diskusijas, kurios vyko viešose klausimuose praeitą savaitę ir akivaizdu, kad išlieka dar daug uh, tikrai sudėtingų temų, kurias reikės aptarti, pavyzdžiui, dėl padengtų obligacijų daugumos, kurios nebus laikomos nepriklausomų turtų ir įsipareigojimas pagal dabartinį CRR mm, interpretavimą, bet AB e pasakė, kad bus taip plečiama, pažįstant išpirkimo terminų netitikimus ir tai, kiek yra padengta e, e, hipotekinėmis uh, paskolomis. Man atrodo, kad reikia į tai atsižvelgti, turint omenyje bendrą kontekstą. Taip pat noriu pabrėžti, kad dauguma klausimų nebuvo aptarti mūsų paskutiniuose klausimuose. Pavyzdžiui, mes sužinojome, kad 13 valstybių narių pareikalavo, kad uh, siūlomi pakeitimai 7-8 straipsniui dėl e, kapitalo ir likvidumo mm, reikalavimo netaikymo, štai ar būtų išbraukti. Kodėl taip yra? pirmininkė kolega Saidas Kamalis negalėjo dalyvauti šiandienos posėdėje dėje, tai jis atsiūs savo komentarus dėl BRRD e, dalies šio paketo konkrečiai e, pranešėjų. Thank you, uh, Cora Far... Dėkuoju dabar Nipenhoizen. Dėkoju. Iš pradžių e, Silvijai Guliartkai pastabas perdusiu, e, ją cituodama. Jis sako, kad atėjo laikas į bankų sąjungą žiūrėti kaip į vieną jurisdikciją. Tai reiškia, kad reikėtų mm, bankų sąjungoje išbraukti tam tikras e, opcijas, pavyzdžiui, vidaus MRL or MDA. Taip pat reikėtų peržiūrėti 55 straipsnį dėl trečiųjų šalių kontraktų pripažinimo galbūt reikėtų tuo klausimu pasitarti su komisija. Kai dėl kalibravimo reikalavimų, tai yra svarbu, taip pat reikia surasti tinkamą pusiausvyrą tarp lankstumo ir nuspėjamumo. <clears throat> Taip pat reikia suteikti galimybę Europos bankams sąžiningai konkuruoti tiek ES viduje, tiek už jos ribų. Ir tai susijęs su tuo, ką noriu pasakyti pati dėl CRR ir CRD, kadangi e, aš jau esu pateikusi klausimą dėl programinės įrangos ir negavau į tą klausimą atsakymo, kadangi nerimauju dėl štai ko. Mūsų teisės aktuose programinė išlaidos už programinę įrangą turi būti nuskaitytos nuo pirmo ketvirčio kapitalo ir taip pat numatoma galimybė Nemokumo atveju draudėjams taikyti kitokią procedūrą. Tai kodėl numatoma kita procedūra e, draudėjams negu kad bankams? Ir e, pavyzdžiui, JAV. JAV e, už programinę įrangą nenuskaitomos lėšos, tai Europos bankai atsiduria labai nepalankioje pozicijoje. Na, Euro, gerai, Europoje galime traktuoti šį dalyką skirtingai, bet tada kyla kita problema. Pavyzdžiui, e, ekvivalentiškumo tvarka nenumato, kad šis klausimas būtų labai svarbus. Taigi, pavyzdžiui, e, JAV bankai vykdantis veiklą ES gali investuoti į programinį įrangą daug labiau nei Europos bankai, nes jiems tai labiau apsimoka. Mes turime išspręsti šį klausimą. Arba turime lygiai gretumo ležimą peržiūrėti arba nustatyti panašias sąlygas Europos bankams, kadangi bijau, kad plėtojantis naujosioms technologijoms bankų sektoriuje, taip pat e, susijusiam su fintech, e, arba būsite pasigausi technologiškai arba jūs suvalgys. Kiti rinkos dalyviai, man atrodo, kad reikėtų užtikrinti, kad finansinės institucijos galėtų, galėtų tinkamai investuoti į programinę įrangą kaip ir jų konkurentai. Dėl Dėl paspentos procedūros sutinku su kolega, kad reikėtų užtikrinti, jog perimas būtų sklandus ir kad neiškiltų kažkokių nenumatytų pasiekmių. Taigi mes esame už tą pagreitinę procedūrą, tačiau reikia labai atidžiai pasižiūrėti, kaip tas perimo laikotarpis atrodys, kadangi mm, nereikia kurti visiškai naujo atskiro režimo, reikia žiūrėti į proporcingumą. Nemanau, kad poveikio vertinimas yra pakankamai konkretus šiuo atveju. Labai dar vis daug labai kalbam apie mm, vidurkius ir, ir kaip pavyzdį galiu pasakyti, jeigu galva bus orkaitėje, o kojos šalituvė, tai vidu, vidutinė temperatūra kūno vis tiek bus normali. E, man atrodo, reikėtų sugalvoti kažkokį kitokį vertinimo būdą, kur būtų lyginami įvairių dydžių bankų veiksmai ir, ir rezultatai. Matau, kad baigėsi mano kalbėjimo laikas, taigi baigsiu. Dėkuoju pirmininkai. Um, the... Dėkuoju, Guo. Fabio Demaci, dvi minutės. Good morning, uh, yeah, wish. E, labas rytas, mes dalinamės savo kalbėjimo laiką, nes tokiu būdu rūpinamės kitais. Uh, E, priežiūros diskrecija mums kelia skeptiška, skeptiškus jausmus. E, prižiūrėtojai turi išlaikyti galimybę bankams taikyti stebėjimo standartus, taip pat priežos institucijos turi e, naudotis <clears throat> įvairiausius atsargumo instrumentus ir priemonės. Kai dėl kredito iliškumo e, mes palaikome šį veiksnį, taip, veiksmą taip pat e, manome, kad e, skolos priemonių instrumentai taip pat yra aktualūs ir praktiškai turi būti įgyvendinami. Taip pat kritiškai žiūrime į struktūrizuotų produktų klausimą. Trečiųjų šalių skolos priemonės e, turėtų taip pat e, turėti galimybę gelbėjimo galimybę ir reikia užtikrinti, kad jeigu taip reikėtų, e, instituciją galima būtų uh, restruktūrizuoti. Kai dėl rekapitalizacijos džiaugiamės, kad šis, ši nuostata bus peržiūrima, tačiau matome, kad finansinių neramumų situacijoje um, privačios rinkos ne visada gali pasiekti gerų rezultatų ir kaip tik gali padidėti koncentracija bankų sektoriuje. Ir manome, kad šis atsargumo rekapitalizacijos nuostata praeitie buvo naudojama pernelyg liberaliai ir čia reikėtų kritiškai um, aptarti šios priemonės panaudojimą. Taip pat reikia pakalvoti apie bendro nuostolių padengimo pajėgumų kritišką peržiūrimą, taip pat e, restruktūrizavimo Institucijos turėtų taip pat e, turėti teisę taikyti kažkokias gelbėjimo priemonės, jei tai yra būtina. Uh, um, Ačiū. Mes uh, uh, pritarame tam, kad reikia E, riboti bendrus nuostolius, kalbant apie pasiūlymą dėl kapitalo reikalavimų direktyvą ar kapitalo reikalavimų reglamentą, tai pasukta teisinga linkme, bet pasiūlymas vis dar netitinka tarptautinių standartų. Taigi e, tą netitikimą reikia ištaisyti. Per man skirtą laiką noriu pateikti keletą pavyzdžių, o vėliau išplatinsime ir e, konkretesnę poziciją. Mums kelia susirūpinimas verto koficijantas. Manome, kad 3 procentų nepakanka. Manome, kad e, tą sverto koficijantą reikia padidinti. Tai pagerintų bankų pozicijas. Tai, kas siūloma dabar, e, yra netinkama ir yra naudojantis tokių sverto koficijantų nebūtų įmanoma bank, kontroliuoti bankų. Dabar dėl kapitalo reikalavimų. Man atrodo, kad dabartinis pasiūlymas nepasiteisintų e, krizės atveju. Mes turime užtikrinti, kad TILAK e E, tikrai veiktų tada, kai to reikėtų. Taigi reikėtų kiek kitokio pasiūlymo dėl e, bendro nuostolių padengimo mechanizmo. E, toks mechanizmas turėtų pasiteisinti krizės metu. Taip pat nepamirškime ir smulkių įmonių. Kalbant apie pasiūlymą Mes nepritarėme tam, kas siūloma pirmiesiams metams. Čia vėlgi yra nutolstama nuo tarptautinių standartų. E, JAV yra taikomi kitokie standartai. Mes galbūt turėtumėm numatyti ir pereinamą laikotarpį, tačiau penkerių metų yra per daug. Reikėtų pasirinkti labiau dinaminį požiūrį. Ačiū. Thank you uh, for the Greens. Uh, Ernst... Erst Untasun žaliųjų vardu, o paskui Filip Lamberts. Ačiū, pirmininkė. Labai trumpai paminėsiu porą dalykų. Visų pirma, dėl e, nemokumo, neužtikrintų skolos priemonių eiliškumo nemokumo atveju. Aš manau, kad čia reikėtų laikytis Europos centrinio banko išsakytos nuomonės dėl kreditorių e, eiliškumo. E, Visų pirma, reikėtų nustatyti bendrą preferencinių taisyklių depozitorimą. Antra, taip pat reikėtų atsižvelgti ir um, į tai, kada turi būti išmokėtos skolos. Na, o trečia, siekiant harmonizacijos, Reikia nustatyti e, prisimtų įsipareigojimų įliškumą. Toliau dėl pertvarkymo mechanizmo. Tas pertvarkymo mechanizmas turėtų būti labiau patikimas. Kalbant apie e, skolos išpirkimą, tai čia reikėtų numatyti 8 procentų ribą, kurią pasiekusios kredito įstaigos galėtų pasinaudoti pagalbą, bet ar nustatydami tokį sverto koeficientą, koks yra siūlomas, tikrai užtikrinsime, kad kredito įstaigos galės pasinaudoti pagalbą pasiekusios 8 procentus. Mes susirūpinę dėl gairių antrajame ramstyje. Manome, kad čia reikėtų sustiprinti priežiūros institucijų kompetencijas, nustatant trumpesnius laiko terminus. Man atrodo, kad čia svarbu nustatyti ir konkretesnius laikotarpius. Na ir galiausiai dėl naujo e, moratoriumo instrumento E, formuodami moratoriumo instrumentą mes neturime atmesti, neturime pamiršti ir įmonių prisimtų įsipareigojimų. Filip uh, Lamberts. Filip Lamberts. Ačiū, labas rytas visiems. Aš tiesą sakant, norėčiau, kad tai būtų rizikos mažinimo paketas jis taip ir vadinasi, bet kam kylanti rizika bus sumažinta, ar bus sumažinta akcininkų patiriama rizika ar mokesčių mokėtojų rizika. Man atrodo, kad čia daugiau kalbama apie akcininkų patiriamos rizikos sumažinimą. Fabio neseniai pateikė pavyzdį. Jeigu privalomus reikalavimus mes bandome paversti gairėmis, Tai tikrai bandome sumažinti riziką akcininkams, bet padidėja rizika mokesčių mokėtojams. Toliau sverto koficijantas. Anksčiau tai buvo paprasta savoka, o dabar mes kalbame apie tam tikrą pozicijų koficijantą. Ir bankai tą galėtų taikyti, jeigu norėtų. Ir taip, jie norėtų. Aš esu paprastas žmogelis, bet suprantu, kad jeigu e, steigiant įmonę turime tik 3 procentai kapitalo ir 97 procentai skolų, tai sukitės kaip norite, bet manau, kad padėtis labai trapi. Ir dėl to mes turime būti pakankamai drąsus ir pasakyti, taip, reikia griežtesnių uh, E, nuostatų dėl sverto koficijantų. Bet kai kalbame apie realaus kapitalo e, dydį, tai mes turime elgtis griežčiau. Jau geriau e, pasielgti griežčiau, negu kad po to gailėtis, kad buvome pakankamai švelnus. Reikia sumažinti riziką mokesčių mokėtojams nepakank, nepatinka rinkos disciplina. Bet jeigu rinkoje kažkas tai rizikuoja, tai būtent tas turėtų būti baudžiamas, taip turėtų veikti rinkos ekonomika. Ir apgailestaudamas galiu pasakyti štai ką. Daugelis aspektų komisijos pasiūlyme yra susijęs su senomis geromis arba blogomis dienomis dar prieš krizę. Ačiū. Na, gal aš čia susilaikysiu nuo, to, nuo tos vilionės palyginti banką su a, priekybos centru, nes juk ir indėlininkai, ir MVI įdeda lėšas ir kurias paskui naudoja, kad jis atlyginimams išmokėti, tai ne vien tik tai investuotojai, tai reikia nepamiršti ir tų visų kade, kategorijų. Na, aš juos visus vadinu klientais, jie yra klientai ir jie turi nuspręsti, su kuo jie uh, dirba ir su kuo ne, tai ir jų atsakomybė. Yra geros e, įmonės, korporacijos ir blogos ir, ir turi pasirinkti. The, the deposit... Tai nebūtų ir indėlių apsaugos, ar ne, jeigu e, klientai bankų laikytųsi rinkos disciplinos. Bet, na, čia mūsų pozicijos yra visiškai skirtingos, atsakykime. Supo Ne, tikrai nesileiskime diskusijas, aš remiu indėlių uh, garantijas iki tam tikros ribos, o ne neribotas garantijas. So, Puiku. Marko Valį. Ačiū pirmininkė. Aš esu šešėlinis pranešėjas dėl abiejų dosije, taigi pasisakysiu šiek tiek ilgiau. Visų pirma, dėl barda. Labai gaila, bet negalėjau dalyvauti klausimuose kur dalyvavo ir teisės ekspertai. Gaila, kad neišgirdau, kokį poveikį patirs kai kurios valstybės narės dėl bail-in išpirkimo, jeigu vėl kiltų kažkokia bankų krizė. Kai kurio šalių konstitucijose yra įtvirtinta e, indėlininkų teisė į indėlio apsaugą. Taigi, tikrai būtų buvę geriau išklaus... E, išgirsti ekspertų nuomonę apie tai, kokių problemų gali kilti bankų išpirkimo atveju. Ir Italijoje tokia priemonė buvo panaudota, kilo tikrai nemažai problemų. Kai kurios priemonės tik tais dar e, sistemą, bankų sistemą paverčia tik dar nestabilesnę. Ne gali, panaudojant tokią priemonę, susikurti tokia padėtis, kad padėtis dar nestabilesnė ir dėl to indėlininkai yra linkę savo indėlius perkelti į kitą šalį arba perkelti indėlį į didesnį banką. Ir mes jau pastebėjome, kad tokiu būdu nuteka kapitalas kitur. Tokiu atveju yra buvę. Taip pat Mes manome, kad reikia didesnio skaidrumo dėl sprendimų susijusių su MREL, o taip pat ir pertvarkymo atveju. Tokios institucijos kartu su centriniu banku turi laikytis ir tam tikro konfidencialumo, tam, kad nekiltų panika rinkose. Bet jeigu padėtis yra jautresnė, tai uh, turėtų būti teikiama žmonėms visa reikalinga informacija. Pavyzdžiui, jeigu kažkoks tai bankas yra uh, pertvarkomas. Dėl skolų eiliškumo. Man atrodo, kad pasiūlymas gali sukelti problemų. Pavyzdžiui, kai kalbame apie e, pensijų fondus, draudimo fondus. Tokie fondai tam e, tikrą kapitalo dydį turėtų investuoti į tradicinius konservatyvius produktus. Ir tuomet e, gali susikurti tikrai labai sudėtinga padėtis. Dabar dėl kapitalo reikalavimo. Mes ir toliau esame įsitikinę, kad pasirinktas požiūris yra klaidingas. Šiandieninė sistema sutelkia daugiau e, dėmesio ties kreditinė veikla, o ne ties antriniais, tretiniais produktais. E, dabartinė sistema tarsi teikia pirmenybę e, rizikingesniems bankams. Panašu, kad mes tarsi pamirštame e, vienus bankus, bet daugiau dėmesio skiriame tiems bankams, e, kurie elgesi rizikingiau. Toliau obligacijos. Čia turėtų būti taikomas išimtis. Manau, pirmininkas bando nutraukti kalbėtoją ir jį nutraukia. Panas Zanė. Ačiū, pirmininkė. Labai trumpai. Jeigu neklistu, ENF frakcijoje yra daugiau narių negu kad EDFF. Tai mes pirmi turėjome pasisakyti, tai tą norėjau priminti. Bet šiaip taip, taip problemų nesukelia. Dabar dėl bankų paketo. Anksčiau Filipas kalbėjo apie tikslus, kurių nereikėtų pamiršti. Aš manau, kad čia reikėtų siekti dviejų tikslų. Visų pirma, bent jau iš dalies reikia ištaisyti tas klaidas, kurios buvo padarytos kuriant bankų sąjungą. Tai, ko gero, nebuvo atsitiktinės klaidos. Na ir šiandien mes turime galimybę tas klaidas ištaisyti. Na, o kitas tikslas turėtų būti sumažinti riziką. turėtumėm e, sumažinti riziką, kurią patiria visi ekonominiai subjektai. Neturėtumėm teikti pirmenybės tik tais toms kredito įstaigoms, kurios turi rizikingų produktų. Aš manau, kad reikia sumažinti riziką visiems. Visiems e, e, finansų sistemos dalyviams. Dabar konkretesnės pastabas. Kaip jau sakiau, anksčiau reikia ištaisyti tas klaidas, kurios buvo padarytos, kuriant bankų sąjungą. Taip pat yra būtina sukurti e, TILAK įgyvendinimo sistema ir ta sistema turėtų būti kiek įmanoma nuoseklesnė. Tai turėtų būti tokia sistema, kad uh, ir priežiūros institucijos e, turėtų kiek įmanoma mažesnę galimybę pačios spręsti, kaip TILAK sistemą taikyti. Šiandien yra tokių atvejų, kai man tikrai kyla abejonių, ar teisingai yra taikomi priežiūros principai visiems, e, visoms kredito įstaigoms. kila pavojus, kad bus iškraipama konkurencija, iškraipama rinka. Apie tai kalbėjo e, Fabio, kalb, e, kalbėdamas apie ryšį tarp TILAC ir MREL. Jis sakė, kad kokiais atvejais priežiūros institucijos turi pernelyg per didelę galimybę apsispręsti. Uh, ir dėl to tokios institucijos gali priimti ne vien tik tais techninius sprendimus, kaip apsaugoti piliečius, bet ir kaip e, bankų sistemos investuotojus, bet taip pat jos gali priimti ir politinius sprendimus. Paskutinė pastaba dėl um, naujo finansinio instrumento sukūrimo. Man atrodo, kad uh, tai iškraipytų MRD. Būtų sukurti tokie instrumentai, kuriuos galima išpirkti. Tokiu būdu būtų e, galima geriau apsaugoti tuos, e, kurie investuoja į obligacijas. Būtų sukurtas tam tikras buferis, tam tikra pagalvė, apsauginė pagalvė ir panašu, kad tokia priemonė būtų taikoma atgalinė data. Prieš įsigaliojant BRD, kai kurie e, žmonės jau investavo į šios instrumentus, tai jie patirtų didesnę riziką. Dar labai greitai pakalbėsiu apie sverto koficijantą. Tai labai svarbus klausimas. Ir dabar dėl valstybinio įsiskolinimo. Manau, kad e, čia pasiūlymas yra toks, kad bus dar labiau užkraipyta padėtis rinkoje. Dabartinis pasiūlymas kelia riziką ir dar didesnį spaudimą Euros, Eurozonos valstybių narių įsiskolinimams. Ačiū. Thank you. Ačiū. Dėl tvarkos paprastai mes laikomės įprastinės frakcijų eiliškumo plenarnėje sesijoje tvarkos ir, ir kolegos dažniausiai taip ir pasisako, galbūt ne visuomet mes galėsime sugrįžti prie to klausimo. Kalbėtojai buvo kitokie, eilė e MF buvo prieš FDD. E, tai čia elektroniniam laiške, kurie sekretariatas buvo toks eiliškumas, tai dėl to tokią pastabą aš sakiau. Balts dar dvi minutės. <clears throat> Herzlichen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Ich möchte. Ačiū, pirmininkė. Aš norėčiau pritarti tam, ką pasakė mūsų pranešėjas Gunnar Hekmark dėl rinkos disciplinos. Jo pastabas tikrai labai svarbios. Mes turime nepamiršti štai, ko kalbėdami apie rizikos mažinimo priemonės. Mes turime siekti aukštesnio MREL. Taip pat turime kritiškai vertinti, ar dabartinis pasiūlytas dydis pakankamas. pakankamas. Dabar siūlomas minimalus 8 procentų reikalavimas ir aš manau, kad šią ribą dar reikėtų aptarti. Antra, kokią e, galimybę apsispręsti turės priežiūros institucijos nustatydamos TILAC? Ar nebus išlaikytas status quo? Ar nebus taikomi dabartiniai MREL standartai? Ir trečia, buvo pasiūlyta išimčių. Jas taip pat reikėtų e, kritiškai įvertinti tam, kad nepažįstumėm MREL standartų standartų. Toliau paketas dėl kapitalo reikalavimų. Čia norėčiau tikrai pritarti tam, ką pasakė Peter Simon, kalbėdamas apie proporcingumą. Aš manau, kad komisijos pasiūlymas yra pernelyg glaustas, jį reikėtų keisti, papildyti, ne vien tik tais dėl ataskaitų teikimo, informavimo. Reikėtų savęs paklausti Ar tie standartai, kurie taikomi dideliems bankams, turėtų būti taikomi ir mažiems bei vidutiniams bankams? Toliau, kalbant apie kapitalo reikalavimus, noriu pastirauti, kaip būtų skatinami bankai. Mes turime sukurti daugiau skatinimo priemonių tam, kad ekonomika sparčiau auktų. Nepa, taip pat netinka taikyti tos pačius kriterijus visiems. Uh, Norėčiau paraginti Peter Simon e, sukurti ir status quo išimčių. Dabar dėl to, ką pasakė Silva Pereira. Noriu pabrėžti, kad neseniai koordinatoriai kalbėjo apie paspartintas e, procedūras bankų sektorėje ir kad jie jau priemė sprendimą. Ačiū. Thank you. Dėkuoju. Taip pat Markus Ferberis prašė žodžio. Äh, Ačiū, kalbėsiu labai trumpai. Mes turėtumėm pagalvoti apie tai, ar šis paketas nusipelno savo pavadinimą, ar tai tikrai yra rizikos mažinimo paketas. Ar jis tikrai padės sumažinti riziką, pritariu tam, ką pasakė Gunnar Hekmark. Uh, Ir dar viena pastaba dėl proporcingumo. Komisija įvardino kol kas tik vieną rodiklį, o būtent e, balanso apimti. Bet e, tas balansas nerodo, ar e, bankas elgesi rizikingai ar ne. Aš džiugiuosi, kad ir pranešėjas tai paminėjo. Viskas priklauso ir nuo valstybės narės dydžio. Neįmanoma vien tik tais pagal balanso dydį e, vertinti banką. Reikia atsižvelgti ir į regioninius principus, ar e, bankas vykdo tarptautinę veiklą, kaip jisai tvarko savo buhalteriją. Galbūt čia reikėtų konkretesnių kriterijų, aš irgi esu pasirengęs dirbti, juos rengiant, pateiksiu pakeitimų. Norėčiau, kad būtų sukurta nuoseklesnė sistema, kuri atitiktų visų valstybių narių poreikius. Taip pat reikia užtikrinti tinkamą priežiūrą nepriklausomai nuo to, kokia banko veiklos apimtis. Reikėtų galbūt pagalvoti ir apie atskaitomybės standartus. Čia dar mūsų laukia daug darbo. Panašu, kad komisija pasirinko labai paviršutinišką požiūrį ir tai tikrai mums nėra naudinga. Dėkuoju. Daugiau prašymų pasisakyti nesu gavęs, todėl žodį suteikiu pranešėjams, galtiniams pastaboms po dvi minutės, ponė Haukmark, prašom. Labai dėkoju. Aš manau, kad visą laiką reikia diskutuoti ir kyla klausimas apie e, pagreitintą procedūrą. Bent jau aš pasakysiu, kad aš neturiu nieko prieš, dauguma neturime nieko prieš tą pagreitintą procedūrą. Filosofiškai mes visi esame pagreitintos procedūros produktai, tačiau aš esu prieš tai, kad būtų jie dėgiama taip, kad niekas nesuvoktų, kas vyksta. O paketuose yra kryžminių nuorodų. Kad išsiaiškintume dėl eiliškumo, reikia labai aiškiai apibriežti MRL kriterijus ir su jais susijusius aspektus. Simon su tuo dirba 72 straipsnio B punktas. Mes turėsime tai aptarti. Kolegos, jūs taip pat turėsite progų prisidėti prie šio darbo ir dalyvauti preliminariuose diskusijose. Tačiau labai taip pat svarbu patikslinti ir dar sėki pakartosiu Jeigu BRRD, nenorime, kad BRRD būtų susilpnintas, visos šios priemonės turi būti traktuojamos kaip gelbėjimo priemonės. Ir girdėjote tai šioje diskusijoje. Daug kolegų norėtų, kad daugeliui paskol, bankų skolų tipų nebūtų galima taikyti tų gelbėjimo priemonių. O mano galva bankų drausmė kaip tik ir turi būti pasiekta per EBRD. Ir aš manau, kad, su, kad pavojinga sakyti, kad čia jau buvo susitarta, dėl to buvo susitarta, nes mes nežinome, kas su kuo susitarė. Man atrodo, svarbiausia yra laikytis rinkos drausmės. Tai turime daryti, kalbėdami ir apie eiliškumą bei, bei, bei rinkos drausmę. Dėkoju. Taip. Juk bankai ne priekybos centrai kažkokie. Todėl bankams taikomas nuostatos skiriasi, nes jie gamina pinigus. Pirmininkė. Mes galime apie tai asmeniškai padiskutuoti, tačiau aš noriu suteikti progą ir kitiems. Taip, žinoma. Bet, man atrodo, mes laikomės tos pačios nuomonės, o dabar ponas Simon. Jeigu šį rytą EPP konservatoriai ir ponas Hokmar ir Ferber e, žalieji, GUE, pasisakė ir atrodo, kad visi jie, visiems mums kyla klausimas, ar tas rizikos mažinimo paketas iš tikrųjų padės sumažinti riziką. Bet kalbant toliau apie visus šios dokumentus, turiu pasakyti, kad suprantu, kad proporcingumas yra tiek kylantis viršų, tiek leidžiantis žemyn. Taigi, jeigu kažkas yra labai rizikingo, tuomet e, priežiūros reikia daugiau, bet reikia nepamiršti, kad yra ir atvirkštinė alternatyva. Užuot E, nagrinėjus tik e, balanso ataskaitą reikėtų žiūrėti ir į valstybės narės dydį, jos BVP dydį, tačiau noriu padėkoti už šias diskusijas. Yra labai daug atskirų dalykų, apie kuriuos kalba skirtingi žmonės ir juos visus reikia tinkamai aptarti. Visi šie klausimai e, kokybiškai skiriasi būtent dėl to, ar bankas turėtų ar neturėtų būti prižiūrimas tam tikra tvarka, priklausomai nuo jo rizikos struktūros. Toks e, suskirstimas, e, tokį suskirstimą mes per ateinančią savaitę turėsime aptarti ir dėkoju už šio ryto diskusijas, kurios iš tikrųjų suteikė daug peno mintims. Dėkoju. Dėkoju. ne greitosios procedūros dalyje. Turime laiko grafiką, kuriame pažymėta Liepos 11 diena, e, rugsėjo 4 ir rugsėjo 7, kur bus e, svarstomi 16 ir 19 pakeitimai, o greit, pagreitintai procedūrai dar neturime laiko grafiko, tačiau kad galėtų įvykti trilogai dėl didelių pozicijų ir kitų klausimų, jie turės prasidėti rugsėjo mėnesį ir vėliausiai iki gegužės pabaigos reikia turėti pranešimo projektą. Taip pat, kiek suprantu, Gunaras Gunaras pasakė, kad jis nėra prieš pagreitintą procedūrą, bet reikėtų ją gyveninti ne aklai, o atsižvelgiant į realią situaciją. Taigi, kaip jau sakiau, gali būti, kad grįžime dar prie šio klausimo, kai labiau paaiškės situacija dėl pagrindinių elementų. Taigi, aš pilnai suprantu jūsų pastabą dėl to, kad reikia ir būtina atsižvelgti į kitus elementus. kad viskas vyktų sklandžiai ir nusekliai. Bet e, šiam momentui, aišku, turime vieną priimtą sprendimą dėl pagreitintos procedūros – Toliau pereisime prie priežiūros klausimų grupės. Na, aš dar noriu įsiterpti, kad mano nuomonė reikėtų, jeigu jau turime koordinatorių sprendimą, tai reikėtų elgtis uh, atsargiai, ne, ne, neskubėti kaip išdegus akių. Taip, taip ir buvo nuspręsta būtent dėl tos priežasties, apie kurią jūs kalbėjote. Juk mes esame šio klausimo specialistai. Dabar per vanš. E, noriu tik tais vieną pastabą mm, pateikti. Jeigu komisija EBRD e pakeitimus siūlos atskirame dokumente, mm, galbūt e, ir visas komitetas turėtų tam tikrame etape nuspręsti dėl šio pasiūlymo uh, rezultato. Taigi, kalbant teisėkuros terminais, aš nežinau, ar šis sprendimas, dėl šio sprendimo turėtų spręsti tik tai koordinatoriai, ar reikėtų surenkti diskusijas tarp dėrybinės komandos ir gal net ir viso komiteto lygmenyje. Reikia apie tai pagalvoti, taip pat atsižvelgiant į tai, ką sakė pranešėjas. Ir tikiuosi, kad ateis laikas, kad, kad, kad, kad iki tam tikro laiko um, turėtume likti atviri šiai galimybei. Dėkoju. Taigi pereikime prie kito klausimo. Būtent priežiūros klausimų grupės. Dabar pirmininkaus iš pradžių Markus, paskui turbūt nebus pirmininko, nes, nes aš turėsiu eiti į susitikimą. Tikiuosi spėsiu grįžti per pusvalandį. Taigi prašom. Thanks. So, good morning, everybody. We come to our scrutiny. Labas rytas visiems. Dabar periname prie deleguotų aktų ir gyvenančių priemonių priežiūros. Tai yra trys kredito reitingavimo agentūrų reglamentas. Visų pirma, noriu pasveikinti iš FISMA generalinio direktorato ponę Falizmą ir iš ESMOS Mane Valizum, taip? Kas norėtų pradėti? Pirma komisija? Prašom, panė Salevska. Thank you very much. Ačiū. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, ponios ir ponai. Visų pirma, norėčiau labai padėkoti už galimybę aptarti su jumis kredito reitingavimo agentūrų reglamento trečiojo gyvendinimą. Iš karto pereisiu prie esminio aptariamo klausimo. Kaip jūs tikriausiai žinote, komisijai buvo mm, pagal šį reglamentą pavesta tvirtinti visą eilę taip vadinamą antrojo lygio priemonių ir ataskaitų. Ir džiugiai galiu pateikti Jums tą informaciją, kad visi įgaliojimai yra įvykdyti, iš esmės viskas, visas šis darbas yra užbaigtas 16 metų spalį. Svarbiausia, mes patvirtinome štai šiuos dokumentus. 2014 rugsėjai patvirtinome mm, tris reguliavimo techninius standartus susijusius su Europos reitingavimo platforma kredito reitingavimo agentūrų taikomus mokesčius klientams. Ir trečia, mm, dokumentą dėl e, informacijos ir struktūrizuotų finansinių priemonių, informacijos apie struktūrizuotas finansinės priemonės atskleidimo. Ir 2013 spalį baigėme rinkti ataskaitą dėl Europos kredit nuolatinio įvertinimo dėl uh, svarbiausių subjektų ir e, uh, 2016 spalį ataskaitą parengėme dėl kredito reitingavimo rinkos dabartinės situacijos ir vertiname pagrindinių nuostatų dėl kredito reitingavimo reglamento gyvenimo efektyvumo. Šią ataskaitą e, aptarė pagrindinių, apima pagrindinius keturis e, įgaliojimus dėl kredito reitingavimo reglamento, kas yra numatyta. Taip pat dėl to, ką mes praeitais metais patvirtinome, dėl tos ataskaitos, aš norėčiau prisitikti pagrindinės išvadas, kurias komisija padarė, atlikusi visą tą analizę, grįžtamą informaciją įvertinusi iš rinkos ir taip pat įvertinusi ir e, esmas agentūros pateiktą informaciją. Čia kalbėčiau apie reglamento pagrindinių tikslų įgyveninimą. Taigi pirma išvada būtų tai, kad yra pernelyg daug pasikliaujama kredito reitingavimu. Ir ataskaita daro išvadą, kad dabar nėra jokių įgyveninamų įmanomų alternatyvų, kurios galėtų visiškai pakeisti išorinį kredito reitingavimą. Yra tik tai papildomos priemonės, kurios gali padėti investuotojams atlikti uh, atlikti rizikos įvertinimą savo ruoštų ir tokiu būdu pernelyg daug mechaniškai nepasikliauti kredito reitingavimu. Šiame kontekste komisija skatina priežas institucijas toliau um, pro skatinti, mažinti mechaninį priklausimą nuo kredito reitingavimo, užtikrinant, kad rinkos dalyviai naudotų tokias priemonės, kurios papildytų išornį kredito reitingavimą. Ir čia komisija m, um, siūlo įvairias priemonės, kurias investuotojai galėtų pasinaudoti. Savo ruoštų mes, aišku, toliau stebėsime situaciją rinkoje, žiūrėsime, kokie yra pasikeitimai šio klausimu. Dabar dėl konkurencijos rinkoje. Nežiūrint dabar taikomų reguliavimo priemonių, rinka vis dar išlieka labai koncentruota. Iš dalies tai lemia ir uh, Mm, šios rinkos pats, pa, pa, pati specifika, kuri yra varoma pasiūlos ir paklausos. Taigi mm, pasiūla ir paklausa yra tarpusai labai priklausomi. Mm, emitentai dažniausiai naudojasi tomis kredito reitingavimo agentūromis, kurias pripažįsta didžiausias skaičius potencialių investuotojų, aktualių investuotojų. Ir tie investuotojai irgi nori naudotis tomis kredito reitingavimo agentūromis, kurie, kurios gali apimti plačiausią skaičių emitentų ir priemonių, kurios jūs domina. Taigi, aišku, mes toliau sieksime situaciją rinkoje, bet galiu pasakyti, kad gali būti sudėtinga pakeisti būtent šią situaciją. Tačiau ką mes bandome padaryti? Mes bandome išvengti bet kokių kliūčių patekti į rinką. Ir neseniai mes, pavyzdžiui, pakeitėme e, įgyvendinčių standartų projektą, ką agentūros siūlė. Šis pakeitimas buvo skirtas e, užtikrinti visų kredito reitingavimo agentūrų reitingavimą reitingavimo, sąžiningam pripažinimui, nežiūrint kokio dydžio yra kredito reitingavimo agentūra. Taigi, kad kaip galima plačiau būtų pripažįstamos taip pat ir tos mažosios kredito reitingavimo agentūros. Dabar dėl reglamento tikslų, tai yra mm, dėl to klausimo dėl interesų konflikto ir valdymo taisyklių, mes galvome, kad patvirtintos priemonės, mm, dauguma iš jų turi prevencinį pobūdį. Ir aišku, jos turėtų prisidėti prie didesnio kredito reitingavimo agentūrų nepriklausomumo. Ir tos priemonės taip pat turi būti tinkamos esma e, požiūriu, kad kredito reitingavimo agentūros, kurios veikia rinkoje, atitiktų keliamus joms kriterijus. Tačiau mes taip pat pastebėjome, kad yra tam tikro susirūpinimo dėl kai kurių priemonių proporcingumo ypač dėl sankcijų. palyginti, pavyzdžiui, su kredito agentūrų apyvarta. Ir tas deproporcingumas ypač pastebimas stambiųjų ir smulkiųjų kredito reitingavimo agentūrų atžvilgių. Taigi mes toliau stengiamės analizuoti, stebėti rinką ir e, žiūrėti, koks yra tokių priemonių potencialus poveikis. Dabar dėl struktūrizuotų finansų priemonių. Ataskaitoje buvo padaryta išvada 2016 metais, kad vis dar pernelyg anksti yra vertinti šio reglamento poveikį, kadangi kai kurios nuostatos dar nebuvo pritaikytos praktikoje. Tik vėlgi mes turime žiūrėti, kaip keisti situaciją rinkose. Dar galiausiai dėl Europos kri kredito vertinimo tinkamumą ir pasikeitimų vertinant valstybių įsiskolinimus, komisijas galvoja, kad nėra kol kas reikalo kredito, mm, turėti kredito reitingavimo agentūrą, kažką specializuotą vien tik tai valstybių skolos klausimas ar kredito, Europos kredito reitingavimo fondo kažkokio tai kitiems kredito reitingams. Komisija galvoja, kad e, tai tik sukurtų papildomas išlaidas, kurios būtų dar papildomos greta jau to kredito reitingavimo, kurias vykdamas rinkoje. Ir be to išorės investuotojai mm, neaišku, kaip vertintų tokį reitingavimą. Bendra išvada būtų tokia ataskaitoje mm, pasakyta, kad naujosios priemonės pagal šį reglamentą turėtų turėti teigiamą ilgalaikį poveikį į kredito reitingavimo rinką. Uh, Tačiau, aišku, reikės dar daugiau laiko, kad galėtumėm pamatyti visą šių priemonių poveikį. Tai tiek būtų trumpai apie ataskaitos pagrindinės išvadas. Norėčiau pabaigai, aišku, pasakyti, kad komisija glaudžiai bendarbiauja su ESMA ir toliau stebės e, pasikeitimus šioje rinkoje. Ir tik po tokio stebėjimo ir vertinimo mes svarstysime, ar reikia pritaikyti tolesnių priemonių. Tai kol kas mes analizuojame rinką labai ačiū, atidžiai ir, ir labai e, tą vidinį darbą atliekame, bet taip pat ir palaikome glaudų bendradarbiavimą su agentūra. O dabar, jei turėtumėt kokių klausimų, aš melai juos atsakyčiau. Labai Ačiū, dabar suteiksiu žodį esmos atstovams. Ačiū pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai, ponai ir ponios. Aš norėčiau padėkoti e, komitetui už tai, kad e, surinkt, e, surinktas šis posėdis, kad svarstomas šis klausimas. Aptarsiu, kas dabar vyksta esmoje. Uh, Aš visų pirma Jums papasakosiu apie bendrą CRA reglamento kontekstą ir antrąjį esmą lygmenį, o paskui perėsiu prie techninių standartų e, pagal CRA 3. Na ir galiausiai papasakosiu apie ateitį. Visų pirma, leiskite Jums pateikti bendro pobūdžio pastabas apie tai, e, koks yra e, kredito reitingavimo agentūrų teisinis pagrindas, teisinė bazė. Uh, E, pirmas toks reglamentas pasirodė 2009 metais, tokio reglamento be galo reikėjo. Jo ypač reikėjo tam, kad finansų rinkos dalyviai jaustų didesnį stabilumą. Tuo metu buvo kilusi ir krizė, kuri prasidėjo 2008 metais. Na ir dėl to buvo būtina apsaugoti investuotojus, užtikrinti finansų stabilumą ir sklandų vidaus rinkos veikimą. Vėliau e, buvo parengtas antrasis kredito reitingavimo agentūrų reglamentas ir jis pradėtas taikyti nuo 2011 metų. Šis reglamentas buvo taikomas visoms kredito reitingavimo agentūroms, kurios įsiregistravusios Europos Sąjungoje. Buvo pradėtos taikyti antro ligmens priemonės tam, kad būtų galima sukurti naują priežiūros režimą. Uh, 2013 metais pasirodė tre, e, trečias kredito reitingavimo agentūrų e, regla, e, reglamentas. Tai sukūrė naują teisinę bazę agentūrų veiklai. Esmas buvo paprašyta parengti techninius standartus ambicingoms ir novatoriškoms informacinių technologijų platformoms, taip pat išspręsti ir kai kurios kitus techninius klausimus bei apsaugoti investuotojus. Na ir dabar prabėgus ketveriems metams man labai džiugu pasakyti, kad esmė pateikė visus standartus, techninius standartus, kurių buvo prašyta. Kalbant apie techninius standartus, tai čia manyčiau, kad reikėtų paminėti Europos reitingavimo platformą. Ji pradėjo veikti 16 metų gruodyje. Na ir šioje platformoje Galima nemokamai rasti visą informaciją apie kredito reitingus. Ta informacija yra nemokama. Na ir tai tikrai labai paranku investuotojams. Paminėsiu dar vieną svarbų dalyką, tai yra investuotojų apsauga ir techninį standartą dėl priežiūros mokesčių. Uh, kuriuos taiko CRA agentūros savo klientams. Esma e, turi tikrinti, ar e, čia nėra diskriminacinės praktikos, ar užtikrinama sąžininga konkurencija. Mes taip pat stengiame sumažinti interesų konfliktus. Be techninių standartų esame taip pat e, teikia techninės konsultacijas komisijai įvairiose sritise. Pavyzdžiui, mes informuojame ir apie kredito agentūrų, kredito reitingų alternatyvas. Pateiksiu keletą pavyzdžių. Mes savo techninėse rekomendacijose jau sakėme, kad dabar pernelyg pasitikima kredito reitingavimu ir dėl to kai kurias problemas sunku išspręsti, nes ir ES teisės aktos yra daromos nuorodos į kreditų reitingus. Na, o taip pat dėl to sunkiau investuotojams įvertinti alternatyvas arba rinkos kainą. Dėl to mes kalbame apie pasitikėjimo kreditų reitingais mažinimą. Nekalbame apie staigų jų pakeitimą kažkuo kitu. Mes glaudžiai bendradarbiaujame su kolegomis EBA ir EJOPA. Mes kartu parengėme priežiūros praktikus, gairias, jos pasirodė uh, 16 metų gruodį. Kalbant apie techninės rekomendacijas, tai pasakysiu, kad mes didžiausią dėmesį skiriame trims, keturioms pagrindiniams kreditų reitingavimo agentūroms. Mums svarbu, kad sukurtas taisyklės skatintų konkurenciją, kad būtų veiksmingos. Mes taip pat e, savo nariams uh, rengiame priežiūros apžvalgą tam, kad būtų aiškiau, kaip taikyti reglamento nuostatas smulkesnių kredito reitingavimo agentūrų paskirimui. Toliau sankcijos. Mes manome, kad čia reikėtų sankcijas peržiūrėti, norint užtikrinti didesnį kredito reitingavimo agentūrų atskaitomumą. Reikėtų numatyti ir tam tikrą atgrasantį sankcijų režimą. Pavyzdžiui, bauda kredito reitingavimo agentūrai galėtų būti skiriama atsižvelgiant į jos apyvartą. Tai atitiktų ir dabar galiojančius teisės aktus. Na ir galiausiai noriu paminėti dar vieną sritį, kuri bus labai aktuali ateityje. Praėjusį mėnesį ESMA parengė konsultacijų dokumentą apie gyvendinimo režimo gairių peržiūrą. Tai yra režimas susijęs su kredito reitingais ES. Jeigu trečios šalies CRA e, pateikia kredito reitingą ir jį naudoja ES CRA, tai tuomet reikia nepamiršti štai ko. Tokiu atveju yra taikomas įgyvendinimo režimas. 2018 e, metais, birželio mėnesį, pasirodys gairės, e, kur bus kalbama apie tai, kaip užtikrinti, kad tas įgyventinimo režimas veiktų tinkamai, kad jis atsižvelgtų į CRA reglamentą. Baigdamas labai norėčiau padėkoti už jūsų susidomėjimą esmos veikla ir CRA reglamentu. Tikrai darysime viską, kad ir toliau būtų apsaugoti investuotojai, kredito reitingų naudotojai, kad vidaus rinka veiktų sklandžiai Mes remsime savo priežiūros patirtimi ir pasinaudosime visomis reikalingomis priemonėmis. Esant reikalui, siūlysime peržiūrėti ir egzistuojančius techninius standartus. Jeigu turite kokį nors klausimą, mielai jas atsakysiu. Ačiū. Uh, dėkoju. Dabar pradėsime pasisakymų raundą, pradėsime nuo polio pranešėjo. Dėkoju Markus, dėkoju komisijai ir esmai, kad atvykote už visą jūsų nuveiktą darbą. Tačiau Aišku, šio posėdžio pobūdis yra pasižiūrėti ne tik į tai, kas buvo padaryta, bet ir į tai, ko nebuvo padaryta. Ir iš anksto už tai atsiprašau. Aišku, labai yra daug pagristų priežasčių pažiūrėti į tai, kas nebuvo padaryta. Ir man kyla tam tikras diskomfortas, ypač girdint, kad komisija sako, jog nėra alternatyvų. Mes matome problemas, mes matome, kaip trys firmos užima 93 procentus rinkos, labai koncentruota ta rinka. Ir nematome jokių pokyčių, jų net negalime tikėtis. Ir dar pridėjus faktą, jog mažos kreditų reitingavimo agentūros e, mums sako, kad Europos centrinis bankas iš vis blokuoja jų patekimą į rinką, mes negalime sėdėti sudėję rankų. Aš e, galiu nuspėti, kaip ir jūs, kokie gali būti pokyčiai dominuojančioms trims firmoms per ateinančius metus. Tačiau vis tiek manau, tikiuosi, kad ir komisija mano, kad uh, kad svarbu užtikrinti konkurenciją ir nuomonių skirtingumą. Todėl norėčiau, kad daugiau firmų ateitų į šią rinką, kad um, būtų nuomonių skirtingų toje srityje. Ir negaliu suprasti, kodėl komisija tiesiog šiaip nusprendė atmesti e, viešos kreditų reitingavimo agentūros idėją, nes tokiu būdu rinkoje atsirastų nepelno agentūra. Ir taip pat e, norėčiau pakomentuoti ECB e e, rolę ir kaip jie blokuoja mažesnių firmų patekimą į rinką. Taip pat jaučiu diskomfortą dėl to, kad Europos, sąjung, Europos parlamentas pateikė tam tikrų alternatyvų, bet jas neatsižvelgia Europos komisija. Ir pavyzdžiui, Dėl pernelik didelio pasitikėjimo Europos parlamentas ir išreiškė savo nuomonę dėl e, tam tikrų standartų pakeitimo. Pavyzdžiui, kad reikėtų visiems taikyti vienodą standartizuotą požiūrį toliau, kad taip nėra duomenų bazės dėl struktūrinių produktų ir parlamentas kaip tik siūlo tokį variantą STS e, dokumente. Taip pat manau, kad labai svarbu, jog investuotojai galėtų gauti visą reikiamą informaciją, kad galėtų įvertinti šiuos struktūrizuotus ir labai sudėtingus produktus. Taip, yra įvairių būdų, įvairių alternatyvų ir Europos parlamentas kaip tik siekia, kad jos būtų įteisintos. Tai mane džiugina. Galiausiai, manau, kad 7 iš 41 agentūrų registruotų yra įsikūrusios Junktinėje karalystėje. Man įdomu, kaip ateityje ta situacija įtakos mūsų rinką Kągi tai reikš, jeigu joms nebegalės būti taikomas, taikomi Europos reglamentai. Dėkoju, dėkoju Polui. Dabar žodį suteiksiu frakcijų kalbėtojams MPP vardu Jelpa Pitikainen. Prašom. Dėkoju. Visų pirma, priešingai nuo to didžiojo sprendimo noriu pasakyti, kad Džiaugiuosi komisijos darbu šioje srityje. Aš pritariu tom problemoms, kurios buvo apibrieštos dėl CRA ir jų reglamento. Pirma, kad iš tikrųjų rinkos koncentracija yra labai didžiulė, tačiau aš nemanau, kad viešoji reitingavimo agentūra um, atneštų kažkokios papildomos vertės. Galbūt tada pernelyg būtų pasikliaujama tą viešąją nuomonę. Mes e, e, neturėdamas jokių blogų tikslų, tokios agentūros kartais pateikia vertinimus, kurios, kurie, kurie pasirodo netokie jau ir geri. Pavyzdžiui, remiamasi kažkokia protinga metodologija, bet trūksta objektyvios analizės. Ir paskui gaunasi netokie jau geri rezultatai. Taigi, manau, kad svarbiausia yra užtikrinti tinkamą stebėjimą, padidinant kredito reitingavimo agentūrų darbo kokybę ir skaidrumą. Ir Europos reitingų platforma taip pat gali prisidėti prie, prie šio tikslo ji galėtų užtikrinti, kad galima būtų palyginti ir giliau išanalizuoti įvairiose agentūrose naudojamas metodologijas. Ir aš taip pat norėčiau, kad tų reitingo agentūrų įvairovė būtų didesnė, kadangi rizika yra didesnė, kai e, nuomonių nėra tiek daug ir mes jomis pasikliavome kaip objektyviomis. Žinoma, rinkos koncentracija yra problema, būtų daug geriau, jeigu įvairovė būtų didesnė Europoje, tačiau mes dabar e, nieko labai negalime padaryti, kadangi ši veikla yra labai atsakinga ir brangiai atsieina, todėl rinkoje neatsiranda daug naujų dalyvių. Taigi norėčiau dar daugiau išgirsti apie tai, kaip funkcionuoja ta e, priežiūros tas mechanizmas. Sakoma, kad gerai, bet e, kaip realybėje, objektyviai jis, fun, jį funkcionuoja. Pavyzdžiui, gal egzistuoja kažkoks nesąmoningas, neįsisamonintas e, subjektivumas Taip pat norėčiau, kad esma e, daugiau į šį aspektą kreiptų dėmesio ateityje. Kadangi rinkos koncentracija yra labai didelė, mes e, turime pasikliauti ir išorės reitingais. E, ir dabar Europos, reikėtų dabar pagalvoti apie ES akreditavimo procesą šioje srityje. Taip pat e, klausimas ateičiai yra štai koks. Mes žinome, kad yra darbo grupė komisijoje dėl tvaraus finansavimo ir ten vyksta daug diskusijų apie tai, ar išteklių veiksmingumas, ar klimato klausimai ateitie turėtų būti įtraukti į tuos reitingus ir nors pirmo lygio teisės aktai nereglamentuoja šių aspektų. Noriu pateikti komisijai klausimą, ar ji ketina šį aspektą integruoti į savo darbą ateityje. Vertinant kokybę ar valdysenos klausimus. Dėkoju. Merci beaucoup. Et maintenant... Ačiū. Dabar ECR frakcijos vardu Ashley Fox penkiom minutėm. Madame la Présidente. Ačiū pirmininkė. Kai pradėjau šį darbą dėl kredito reitingavingo agentūrų su Lošiai ir Dominyčiai dirbau ir tai buvo vienas iš pirmųjų klausimų, kurių ėmiausi nuo išrinkimo 2000. 2005 metais. Ir parlamento tikslai visuomet buvo tie patys. Mes norėjome padidinti skaidrumą ir sumažinti interesų konflikto galimybę. Dėkuoju komisirėsmai už jų pasisakymus ir man atrodo, kad tikrai iki šiol priimtos taisyklės padėjo siekti šių tikslų. Mes taip pat norėjome sumažinti priklausomumą nuo kredito reitingavimo ir padidinti konkurenciją. Ir ta, ta prasme mes, man atrodo, ne, nesugebėjome pasiekti tikslų, bet tai neturėtų mūsų stebinti. Man atrodo, nėra lengva priimti direktyvas, reglamentus iš štai čia ir tikėtis, kad iš karto jau mm, rinkoje atsiras labai daug naujų dalyvių ir e, rinka staiga nuspręs, kad jie staiga jiems mažiau e, pasikliauti kredito reitingavimu. Bet ir mes Europos parlamente to nedarome patys. Kai buvau šešėlinis pranešėjas dėl kredito reitingavimo agentūrų trečiojo dokumento, dėl priklausomumo nuo kredito reitingavimo. Aš buvau taip pat šešėlinis pranešėjas dėl mokumas 2 ir ten irgi teisės aktuose buvo įrašyta, kad invest institucijos gali investuoti tik tai tas įstaigas, kurios turi tam tikrą kredito reitingo įvertinimą. Tai nereikia stebinti, kad mes gauname prieštaringus rezultatus, kuomet net ir parlamente yra dirbama skirtingomis kryptimis. Tuo pačiu klausimu ir į tą pusę, ir į kitą pusę. Dabar dėl konkurencijos didinimo aš norėčiau pasirauti komisijos ir esmos kokį jie padarė įvertinimą tų, tos papildomos administracinės naštos, kurią numato šie teisės aktai kredito reitingavimo agentūroms. Nes aišku, didžiosios trys amerikietiškos firmas, apie kurias kalbėjo ponas Tank, <laughs> kuris nelabai mėgsta, tikrai daug geriau įveiks, pakels tą e, administracinę naštą nei e, naujos dalyvės rinkoje. Ir e, <laughs> komisija numato štai tą naują administracinę naštą, tai aš nežinau. Iš tikrųjų, gali net ir nesistebėti, kodėl tos trys stambiosios firmos ir toliau klesti, turint omenyje, kaip sunku visiems kitiems tą naštą pakelti. Aš taip įsivaizduoju, kad visat. Ta administracinė našta, kurią kolegos numato kredito reitingavimo agentūroms, tik tai apsunkina naujoms dalyviams patekti į rinką. Tai manęs nestebina tai, kad komisija nevertina europinių agentūrų e, kredito reitingavimo. Iš pat pradžio aš tai mačiau. Iš tikrųjų, Europos kredite, kreditavimo e, agentūra, turbūt vienintelė jos e, funkcija būtų pasakyti, kokia yra Graikijos skolos reikšmė. Ir jeigu panas Tank ir socialistai ir žalieji bičiuliai galvoja, kad e, vis tik tai tai būtų vertė stinga mintis, tai jūs savo pinigus panaudokite, jūs įkurkite tą kredito agentūrą ir jūs pasakykite investuotams, kaip būtų puiku investuoti į Graikijos skolą. Ir tada pažiūrėkite, ar jums tikrai pasiseks savo argumentus pagrysti. Tai bus visiškas ir laiko, ir valstybinių lėšų švaistimas. Pastebėjau, kad paskutinis artas įsigaliojo 2017 sausį. Tai iš esmės tikrai la, dar per anksti bandyti įvertinti, ar, ar tai sėkmingos ar nesėkmingos nuostatos. Ir mane šiek tiek neramina tai, kas yra pas jūs parašyta, kad dabar jūs vykdote konsultacijas, dėl to reikia daugiau reglamentų e, taisyklių, nes iš tikrųjų Mes, mato, mes išvelgėme problemą, jeigu būtų dar daugiau taisyklių, e, nes visuomet institucijos vis siekia kažką dar pakeisti, dar kažką naujo padaryti, kad būt, atrodytų, tarsi mes labai daug dirbame. O kredito reitingavimo agentūros, na, joms reikalingas tik tai vienas taisyklių paketas, o mes vis keičiame ir keičiame e, tas taisyklės. Klausykite, palikime mes tas kredito reitingavimo agentūras ramybėj keliariems metams. Paži... Leiskime per dviejus, trejus metus jom ramiai įvertinti situaciją ir po to, po to laiko pabandykime pažiūrėti, ar reikia kokiu nors pakeitimu ar ne. Uh, Esma, žiūrėkite, jūs visada sakote, kad jums trūksta personalo, kad jums reikia daugiau biudžeto, daugiau darbuotojų, jūs turite tiek daug atsakomybių ir įpareigojimų. Tai nedarykite šito darbo, palikite ramybėje keliarius metus. Ačiū. Tas pernelik didelis reguliavimas netrukdo kurti agentūras, kurių skaičius tikrai labai išaugo per šią kadenciją. Aš galėčiau pastebėti štai tokį dalyką. Aldė Koravanuinhausen. Merci, Madame le Président. Ačiū pirmininkė. Dėkoju ir komisijai, ir esmai už šį pasikeitimą nuomonėmis, mm, už e, komisijos ir esmos ataskaitas ir tai, kad dabar antro lygio priemonės jau taikomos ir mes turime dabar galimybę pažiūrėti, ar pavyko mums reformuoti kredito reitingavimo agentūrų rinką. Kaip jau buvo pasakyta, skatinant konkurenciją mm, šio agentūrų srityje. Skatinti konkurenciją e, šioje rinkoje buvo vienas iš pagrindinių mūsų tikslų. Uh, Nes jeigu pažiūrėtumėm į bendrą situaciją, tai yra tarsi e, konkurencija Olandijos futbolo srityje. Dažniausiai tai yra trys e, komandos, kurios kažkuri iš jų laimi čempionatą. Na, <laughs> šiais metais jums nepasisekė, man pasisekė, aš laimėjau. Bet Olandijos futbolo lygoje vis dar įmanoma ir kažkokiai kitai komandai laimėti. Pavyzdžiui, Fitės neseniai tai buvo. Uh, Dėje kredito reitingavimo agentūroje e, rinkoje tai neįmanoma. Uh, Ten vis dar galioja oligopolija, 93 procentai yra trijų stambiųjų agentūrų rankose. Yra daug, aišku, naujų e, dalyvių rinkoje, tačiau vis tiek tos agentūros išlieka nepaprastai mažos. Ir kaip užtikrinti didesnę prieigą prie rinkos? E, svarbiausia, kad daug, pasakyti, kad dauguma kredito reitingavimo agentūrų, kurios yra užregistruotos, nepripažįstamos ECB kaip išorės agentūros. Pavyzdžiui, Kanados uh, Um, agentūros DBRS atveju. ACB pripažinimas leido šiai agentūrai gauti didesnį pripažinimą rinkoje. Komisija sakė, kad norėtų pažiūrėti dar kokią situaciją. Tai aš noriu paklausti, ar komisija resme kalbėjosi su ACB šio klausimu ir jeigu kalbėjosi, tai koks buvo tų diskusijų rezultatas, ar buvo padaryta konkrečių išvadų. Kitas klausimas. Pakeitimai 2013 metais reglamentui taip pat ir 8D straipsnėje numatė reikalavimus, kad um, būtų antras uh, kredito reitingavimo įvertinimas ir turi būti įvertintos ir tos agentūros, kurios turi mažiau kaip 10 procentų rinkos. 2016 at, spalio ataskaitoje komisija pasakė, kad dar per anksti yra įvertinti, kaip veikia ši nuostata, bet ji taip pat padarė išvadą, kad ji nebuvo iki galo gyvendinta, pritaikyta nacionaliniu lygmeniu. Dabar jau praėjo daugiau kaip kaip pusmetis. Tai kaip dabar komisija vertintų šią situaciją? Ar vis tik tai ši nuosta buvo iki galo įgyvendinta ir jos vykdymas užtikrintas visoje Europos Sąjungoje? Kaip ta nuostata, ar, ar, ar ji yra savanoriška taikoma ir ne, ne visas agentūros vertinamos tos mažesnės ir kaip, kaip yra su pripažinimo lygmeniu, ar nereikėtų standartizuoto e, taikymo, pavyzdžiui, ir, ir ne vien tik tai metenų, kad tai būtų taikoma, bet taip pat, kad ir būtų um, kriterijus dėl to, kaip investuotojų pripažinimas koks yra. Na ir galiausiai spalio e, ataskaitoje komisija pasakė, kad sankcijos, jeigu yra interesų konfliktai, uh, neturi atgrasomo poveikio. Tai ar komisija ir esma mąstė ir, ir šio klausimu per tą laiką? Ačiū. Merci beaucoup pour le groupe des Verts. Euh... Žaliųjų vardu. Ne, guja. Marisa Maties, bet man atrodo jos nėra. Ar dar kas nors guja būtų? Sven Gigol tada žaliųjų vardu. Ačiū pirmininkė. Aš irgi puikiai prisimenu diskusijas, kurios vyko tuo metu, nuo 2009 metų. Norėčiau pasakyti, kad turėjome aiškių tikslų ir, man atrodo, teisėta dabar būtų pabandyti įvertinti, ar pavyko tų tikslų pasiekti ar ne. Tai buvo ir tuomet, aišku, mes norėjome daugiau konkurencijos, mes norėjome daugiau dalyvių rinkoje, mes norėjome uh, kad tie klausimai būtų teisytai iškelti ir, ir atitinkamai teisės aktuose tai buvo atspindėta. Aš norėčiau dabar kad dabar tai aiškiai būtų viskas pasakyta. Ir bičiuliai, Ashley Fox, pasakykite, žalieji niekada nebuvo už rytų reitingavimo agentūras ir a, jūs bandote pakengti mūsų diskusijoms. Mes visuomet pasisakėme už fondą, kuri, kuris būtų nepriklausomas nuo politikos įtakos, nes aš lygiai kaip ir jūs baiminosi uh, kad jeigu tai bus um, valstybinio sektoriaus institucija, tai ji patir spaudimą ir kredito reitingavimas nebus sąžiningas. Yra daug akademinės literatūros, kuri, rodo, kaip atrodo, kuri aiškina, kaip galėtų atrodyti alternatyva. Ir tikrai yra tos erdvės tarp valstybinės kredito reitingavimo agentūros ir tų oligopolinių variantų, ką mes dabar turime. Aišku, mes turime naujų rinkos veikėjų ir privačių, kurias galėtumėm paremti struktūriniu požiūriu. Taip pat turime galimybę ir mm, pritaikyti visiškai naują sistemą, kad reguliavimo reitingai būtų paskirstomi, kas yra reikalinga ir tai galėtų valdyti uh, reitingavimo fondas. Ir tuomet smulkesnės dalyvės galėtų gauti didesnę dalį to darbo ir atitinkamų produktų leidėjai nebūtų tie, kurie spręstų visuomet, visuomet priimtų sprendimą pasirinkti, pasirinkti vieną iš trijų oligopolinių agentūrų. Yra tikrai daug mokslinių tyrimų ir aš noriu paklausti komisijos, ar jie um, analizavo tokius pasiūlymus, um, ar jie svarstė um, galimybę pritaikyti juos. Ir dar vieną klausimą turiu, aš sutinku e, vienu požiūriu su Ashley Fox, kad mes tikrai daug daugiau lėšų turi skirti dabar esamų taisyklių įgyvenimų užtikrinimui. Ir tuo laiku mes balsavome dėl 8b taisyklės, dėl informacijos, dėl struktūrizuotų finansinių priemonių. Buvo reikalavimas sukurti duomenų bazę dėl kom, sudėtingų um, finansinių priemonių um, struktūrų, kad naujiems rinkos dalyviams būtų lengviau patekti į rinką. Tai aš noriu paklausti, kur yra ta duomenų bazė? Ką jūs padarėte ir kreipėtės į esmą, pareikalavote, kad būtų padaryta tai, kas yra reikalaujama 8b nuostatoje? Ar jūs galėtumėt pateikti ataskaitą dėl to, kas buvo padaryta bendrai dėl 8b straipsnių nuostatų? Ką jūs padarėte, kad užtikrintumėt, jog tas teisės aktas, kurį mes patvirtiname, būtų realiai įvykdytas? ir jeigu jo vykdymas nebuvo užtikrintas, tai gal tada pati, galėtumėt patekti terminą, iki kada jūs e, tikitės užtikrinti, kad tas teisės aktas vis tik bus įvykdytas. Dėkoju. Aš irgi įsirašiau pagal spontaniškus pasisakymus, bet e, ar dar kas nors iš kolegų žiūriu norėtų pasisakyti per spontaniškus pasisakymus, ne? Uh, Na tai tada tik šiek tiek apsunkinsiu mūsų e, svečių užduotį, paprašysiu jūsų e, tobulai atsakyti į visus klausimus ir dar dėl to, kad Paul Tangsangė sakė, dėl Europos parlamento vaidmens aš, aš čia apie konkurenciją gal nekalbėsiu. Tai akivaizdžiai yra dar nepasiektas tikslas ir tai jūs pasakėte, aš tikiuosi, kad sugebėsime vis tik tai mes kažką padaryti toje srityje, bet dabar kalbant apie Europinę kredito e, vertinimo agentūrą, man atrodo, Europos parlamentas norėjo, kad būtų socialiniai ir aplinkosauginiai aspektai e, taip pat įtraukti į kredito reitingavimo agentūrų darbą, kuomet jos vertina vertinimus pateikia, tai tikrai labai aktualūs dalykai ir aš noriu pabrėžti, kad jeigu mes dabar iš naujo rašytumėm teisės aktus, mes tikrai įrašytumėm dar ir prievolę žiūrėti, kokia yra fiskalinių deklaracijų, kurias pateikia e, biržose parduodamos įmonės kokybė. Čia dėmesys tikrai labai atkreiptinas į šį klausimą kiek yra patikimos tos fiskalinės deklaracijos, nes iš tikrųjų yra nekokia praktika fiksuojama. Ir Europos parlamentas taip pat kėlė klausimą dėl to, kaip kredito reitingavimo agentūros kartais kišasi į politinius procesus, demokratinės konsultacijos procesus. Tas klausimas buvo keliamas ir mane tikrai šokiravo biržos standartai, pavyzdžiui, kur reitingavimas yra ir kandidatų, pavyzdžiui, e, Prancūzijoje dalyvaujančių e, prezidento rinkimuose kur, pavyzdžiui, dėl pono Fijon ar Macron potencialo laimėti buvo reitingavimas, nustatant, kiek yra jų šansų laimėti. Tai galvojant apie tą europinį modelį ir kredito reitingavimo agentūrų patvirtinimo procesą, tai jis galėtų būti taikomas ir kitose srityse. Pavyzdžiui, čia galbūt klausimas komisijai ir gal galėtumėt išsakyti savo nuomonę. Pavyzdžiui, dėl breksito, ar jūs galvojate apie tam tikrą galimybę registruoti ir kitas struktūras, ne vien tik tai kredito reitingavimo agentūras? Na kągi, dabar turite visą meniu ir kiekvienam klausimų ir kiekvienam suteikiu po septynės minutės. Kas pirmas norėtų pasisakyti? Ar tą pačią tvarką, kaip kalbėjote? Gerai, tai visų pirma komisija. Thank you very much. Labai ačiū. Turiu pasakyti, kad nuskambėjo labai daug klausimų, net nežinau, nuo kurio čia pradėti. Galbūt nesugebėsiu atsakyti visus jūsų klausimus, tai tokiu atveju juos mums atsiųskite vėliau raštu, tam, kad jas tikrai atsakytumėm. Dėl konkurencingumo apie tai vyksta diskusijos ir Europos komisijoje. Mums irgi nepatinka dabartinė padėtis, ją norėtumėm patobulinti. rinka diktuoja investuotojams ir kredito reitingavimo agentūroms, kaip elgtis. Tai mes nenorėtumėm čia griebtis staigių pokyčių. Mums vis dėlto labai svarbus tokie dalykai kaip kokybė, skaidrumas, geras valdymas ir interesų konfliktų vengimas. Tai užtikrina e, reitingų kokybę. Ir vėliau tais reitingais naudojasi ir draudėjai, ir investuotojai. Kaip naujoms e, reitingavimo agentūroms patekti į rinką? Taip, čia dar reikia nemažai padirbėti. Nemažai mažų e, reitingo agentūrų šiuo metu prižiūri esmą. Jos yra mažos, jos ieško savo vietos rinkoje, bando atrasti kažkokią nišą. Mes atlikome analizę, susisiekėme ir su tomis kredito reitingavimo agentūromis ir supratome, kada reikia padirbėti su proporcingumo principu, nustatant priemonės, ypač sankcijas. Dabar sankcijos yra labai didelės e, mažoms agentūroms, nes mažų agentūrų apyvarta maža. Bet tokios pačios sankcijos taikomas ir didelėms agentūroms, taigi reikia taikyti proporcingumo principą Šiuo metu komisija atlieka vidinį vertinimą, e, bando e, nustatyti, ką būtų galima patobulinti šioje srityje, taip pat nesumažinant reitingų kokybės. Tai labai svarbus dalykas, tai irgi vienas iš reglamento tikslų. Toliau socialiniai ir aplinkos kriterijai, fiskalinės deklaracijos. Manau, kad e, esma galėtų atsakyti šios klausimus. Nuo šių kriterijų gyvendinimo priklauso ir agentūros registravimas. Toliau per nelik didelis pasitikėjimas išorės reitingais. Savo ataskaitoje mes siūlome įvairias priemonės, kuriomis galima pasinaudoti, norint sumažinti tokį per nelik didelį pasitikėjimą. Uh, Vis dėlto kai kurios iš tų priemonių gali būti pernelyg brangios, ypač individualiems investuotojams. Bet vis tiek ir tokiu atveju investuotojai turės e, prieigą prie informacijos, jie galės gauti informacijos, taip pat ir platformoje. Taigi informacija teikiama skaidriai, tokios informacijos gali gauti ir individualūs investuotojai. Tačiau e, yra ir tokių priemonių, kurios gali kainuoti. Mes žinome, kad Europos centrinis bankas ne visas mažas agentūras laiko svarbiomis agentūromis. Aš žinau, kad apie tai buvo diskutuota praeitie. Nežinau, kokia dabartinė padėtis, bet tai yra vienas iš tų klausimų, kurį pasižymėjau ir jūs informuosiu apie tai vėliau. Aš dar susisieksiu su savo vadovais, juos informuosiu apie tai, kad šis klausimas buvo iškeltas ir kad jį reikia pasigilinti. Na, o tuo tarpu mes tengiamės didinti informatumą šiais klausimais. Norime skatinti naudotis rinkos dalyvius jau egzistuojančiamis priemonėmis. Bet tai dar užtruks, kažkiek laiko, nes mūsų reglamentai yra gana nauji. Kai kurios priemonės buvo pradėtos taikyti tik šių metų pradžioje. Yra daug priemonių, kurios vis dar naujos rinkos dalyviams, tai jiems irgi reikia šiek tiek laiko. Mums irgi reikia laiko tam, kad suprastumėm, kokį poveikį turės nauji reglamentai. Kalbant apie sankcijas, proporcingumą, tai šiuose sritise mes jau ir dabar dirbame. Galbūt ir neatsakiau į visus klausimus, bet kaip jau sakiau, būkite geri, pateikite tuos klausimus raštu ir mes, ir mes galėsime vėliau juos atsakyti. Ačiū, toliau esma. Dėkoju, pirmininkė. Taip, iš tikrųjų buvo pateikta daug klausimų. Visų pirma, norėčiau pasakyti štai ką. Esmė yra atsakinga už priežiūrą, e, rinkos priežiūrą, ne už konkurencingumą. Mes stebime padėti rinkoje. Iš tikrųjų padėtis yra sudėtinga ir būtent dėl to esma skiria didelį dėmesį CRA e, kreditų kokybei, e, kredito reitingų kokybei vertinti. Mes tikrai dedame daug pastangų, norėdami užtikrinti tinkamą CRA valdymą, e, tai, kad jos taiko tinkamus metodus, tai, kad šios agentūros veikia nepriklausomai nuo įmonių, uh, E, ver, e, e, valdybų. Tik tokiu būdu galima užtikrinti kokybiškus vertinimus, nes, kaip sakiau, padėtis rinkoje yra kebli, sudėtinga. Ar lengva naujoms agentūroms patekti į rinką? Kai kas sako, kad tai tiesiog neįmanoma. O aš pasakysiu, kad šiuo metu rinkoje veikia 39 registruotos kredito reitingavimo agentūros. Jos yra sertifikuotos. Ir kiekvienais metais dvi, trys naujos agentūros pasirodo rinkoje ir tai yra visos. Ir visos tos naujos agentūros yra mažos arba vidutinės, taigi aš netvirtinčiau, kad neįmanoma patekti naujoms agentūroms į rinką. Taip pat e, buvo kalbėta ir apie įgyvendinimo gairias. Buvo klausta, kodėl CR agentūros tarsi paliktos vienos. Mes kartais pastumėjome CR atinkamą linkmę, jeigu to reikia. Jau egzistuoja gairias, bet galbūt jas reikės peržiūrėti. Viena vertus jomis niekas nėra įpareigotas vadovautis, o antra vertus e, reikia atsižvelgti ir naujus teisės aktus. Mes norėtumėm užtikrinti, kad gairės labiau atitiktų dabartinį reglamentą. Dar dėl mažų kredito reitingavimo agentūrų. mes e, darome viską, kad ir mažos kredito reitingam agentūros galėtų laikytis nustatytų taisyklių. Dėl finansinių duomenų. Manau, kad tai labai svarbi priemonė, ypač rinkos dalyviams. Mes šioje srityje daug dirbame. Tai susiję ir su STS reikalavimais. Šis klausimas bus įtrauktas į SCS procesą. Na ir galiausiai bus sukurta vieša domenų bazė. Ir visi suinteresuoti galės tą domenų bazę naudotis. Manau, tai labai svarbu. Toliau kas atsitiks po Junktinės karalystės pasitraukimo. Čia galėčiau pasakyti štai ką. Reguliavimo tikslais galima naudoti kai kuriuos reitingus ir 72 procentai tų naudojamų reitingų yra už ES ribų ten įsikūrusios e, kredito reitingavimo agentūros. Taigi dėl to būtina peržiūrėti gyvendinimo gairias. ESMA e, šį procesą prižiūri, stebi. Turint omeny tai, kad ateityje Junktinė karalystė taps trečiaja šalimi, uh, ir kad yra dabar Londone nemažai kredito reitingavimo agentūrų, tai tos gairės tikrai taps svarbios ateityje. Um, yeah, finally on um, ERP. Uh... Dėl ERP. Šis procesas prasidėjo praėjusiais metais. Tiksliau, ši duomenų bazė pradėjo veikti praeisiais metais. Be galo įdomi duomenų bazė, bet e, mums reikia daugiau laiko, kad suprastumėm, kas atsitiks, kai rinkos dalyviai intensyviau pradės šią duomenų bazę naudoti. Taigi kol kas mes dar negalime pasakyti, kokia konkrečiai, konkrečiai yra šios domenų bazės įtaka rinkai. Buvo iškeltas interesų konflikto klausimas. Ar norėtumėte ką nors pasakyti? Kai dėl interesų konfliktų, tai akivaizdu, kad e, tai yra vienas iš didžiųjų priežiūros prioritetų. Aš bandžiau šį klausimą atsakyti, aptardamas pirmąjį punktą ir sakydamas, kad esma priežiūros e, prioritetai kaip tik ir apima šį klausimą. Pavyzdžiui, nepriklausomi nevykdomieji direktoriai, nagrinėjantis valdysenos struktūras. Mm, tokiu būdu labai gerai galima apibriežti kylančias problemas. Nes jeigu vyktų, būtų kokie nors interesų konfliktai, tuomet e, tai paveiktų darbo ir vertinimo kokybę. Esma dirba pirmojo ir antro lygio mm, sritise ir pagal savo kompetenciją mes e, kreipiame dėmesį į valdysenos klausimus. Dėkoju už šį apsikeitimą nuomonėmis, kadangi labai svarbu, kad ekonomikos komitetas galėtų šios du pranešimus e, aptarti kartu. Taigi mes baigėme aptarti šį klausimą, pereikime prie 11 darbo tvarkės punkto, tačiau nematau pranešėjo Pone, ar galėtumėte um, pasisakyti pono Teurer vardu? Taigi, dabar kalbėsime apie um, dėl, apie dvigubą apmokėsime ginčių sprendimo mechanizmus ES ir pateiktus pakeitimus. Pone Von Neuten, prašom žodis Jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kolegos, jūsų pranešėjas jums visiems norėtų padėkoti už jūsų vertingą įnašą ir pateiktus pakeitimus dėl šio pranešimo projekto. Atrodo, kad visi sutarė, jog verslas turi sumokėti savo mokesčių dalį ten, kur jie gauna pelną, o dvigubas apmokestinimas ir dvigubas neapmokestinimas turi labai žalingą poveikį. Kai kurie mokesčių mokėtojai geriau jau nori, kad būtų dvigubas apmokestinimas, nei sutinka su dvigubu apmokestinimu, nei kad e, užuota įsivėlė į visokiausių dokumentų rinkimo procedūras. Todėl pranešėjas labai džiaugiasi sulaukęs pakeitimų, kuriuose pabrėžiama, kad Dvigubo apmokestinimo ginčių sprendimas turėtų būti savalaikis, efektyvus, veiksmingas ir teisiškai privalomas. Pranešėjas pabri, savo pranešimo projekte pabrėžia, kad yra dar kur gilinti ir platinti dvigubo apmokestinimo ginčių sprendimo sritį, taip pat galima pagreitinti šią procedūrą. Pranešėjas pasiūlė trumpesnius laiko terminus ir tam tikras apriepties korekcijas ir pasiūlė, kad jeigu šio mechanizmo, šis mechanizmas pasirodytų veiksmingas, jis galėtų tapti taikytinas visiems dvigubą apmokestinimo ginčiams. Jis džiaugiasi teigiamą, teigiamų teigiamais atsiliepimais ir įnašais pateiktais per jūsų pakeitimus. Mokesčių mokėtojai neturėtų kentėti, tikrų, neturėtų kentėti nuo tam tikrų sankcijų proceso metu. Pakeitimuose taip pat buvo pasiūlyta, kad e, per didelį sumokėti mokesčiai turėtų būti gražinti mokesčių mokėtojų. Mm, akivaizdu, tai yra akivaizdu, bet reikia tai dar sėkiai įtvirtinti. Jis mano, kad siūlymas įtaikyti trumpesnį laiko terminą yra drasus ir labai sveikintinas. Europos parlamentas turėtų užimti tvirtą poziciją tais atvejais, kai e, taikant skirtingas mokesčių sistemas, skirtingose valstybėse narėse kyla dvigubas apmokestinimas, reikėtų imtis veiksmų. Pranešėjas jau anksčiau pabrėžė, kad asmenys paskirti į patariamasias komisijas ir alternatyvaus sprendimų, ginčių sprendimą komisijas turėtų būti nešališki ir sąžiningai. Jis dėl to sveikina pasiūlymą kurti nuolatinę patariamąją komisiją, kuri padėtų pasiekti šį tikslą. Toks nuolatinis, e, nuolatinė tokia struktūra galėtų prisidėti prie greitesnio ir sklandesnio ginčių sprendimo bet taip pat e, padėtų sukaupti komisijos narių žinias ir įgūdžius. Be to, e, nuolatinė patariamoji komisija galėtų padėti padaryti šį procesą skaidresniu. Baigdamas pranešėjas taip pat norėtų pabrėžti, kaip svarbu užtikrinti sąžiningą ir veiksmingą įmonių apmokestinimo sistemą, skatinančią mm, verslus pasinaudoti bendrosios rinkos privalumais. Pranešėjas džiaugiasi, kad e, visi yra platus konsensusas dėl mokesčių sistemų. Taip pat e, Galiausiai pranešėjas norėtų padėkoti dar kartą Jums už Jūsų pateiktus pakeitimus, o Ekon sekretariatą už paramą. Dėkoju. Uh, uh, chair... Dėkoju, grįžo pirmininkas, todėl jam leisiu perimti uh, pirmininkavimą. Okay, so we are ready there. Então, next speaker, Pervaz Beres. Oh, first Schwab. Sorry. No, grazie, Presidente. Um, what, sh what should I say now after... Ačiū, pirmininkė. Na, kągi galėčiau pasakyti po korą mm, pranešimo. Ehm, mūsų darbas prasidėjo sėkmingai ir dabar mm, ir ieškome kompromisų. Kadangi nedalyvavau pirmoje diskusijoje, tai dabar pasakysiu, kad e, pranešėjas pasuko tikrai teisinga linkme. Ypač džiaugiuosi, kad jis numato paspartintą ginčių sprendimo mechanizmą. Turiu tris pastabas, kuriamis norėčiau pasidalinti, kalbėsiu glaustai. Visų pirma, nuolatinė patariamoji komisija. Aš manau, kad labai svarbu paspartinti ginčio sprendimo procedūrą. Tikrai neprimtina, jog įmonės metų metus laukia institucijų galutinio sprendimo. Ir kalbant apie e, valstybės narės, tai manau, kad čia reikėtų sutrumpinti terminus. Dar šitą būtų galima sutrumpinti, E, nereikia visą laiką skirti patariamą į komitetą. Kiekvieno atskiro ginčio atveju galėtų veikti nuolatinis. Nuolatinė patariamoji komisija tai tikrai galėtų padėti sutrumpinti ginčių sprendimo procedūrą. Tai taip pat skatintų pasitikėjimą valstybių narių institucijomis. nebuvo galimybės neįsteigti patariamojo komiteto. Ir tai yra svarbu, nes kitaip, nes tokia atveju nereikėtų kreiptis į nacionalinius teismus su prašymu įsteigti tokį patariamą komitetą arba patariamą komisiją. Jeigu iš karto pradėtų veikti, tai tuomet viskas būtų aišku. Kaip šis pasiūlymas siejasi su kitu? kitais jau galiojančiais teisės instrumentais. Čia reikėtų prisiminti Sąjungos arbitražo konvenciją arba dvišalius dvigubą apmokestinimo vengimo e, sustarimus. Šioje direktyvoje numatyta ginčių sprendimo procedūra turėtų būti e, primtinesnė vartotojui, nes ji turėtų būti trumpesnė, pigesnė. E, ši direktyva palaipsniui turėtų panaikinti Sąjungos arbitražo konvenciją tam, kad būtų harmonizuotai sprendžiami ginčiai. Na ir trečia, mėly kolegos, e, tam tikrų ginčių atmetimo klausimas. Jeigu kažkokia nacionalinė institucija paskelbs ginčą nepriimtinu, tai tokiu atveju būtina papildyti penktos straipsnio pirmą dalį. E, mokesčių mokėtojas turi būti informuomas ir kodėl jo, jo skundas buvo atmestas. Tokiu būdu būtų užtikrintas skaidrumas. Aš palankiai vertinu pranešėjo šią srityje pasiūlytą kompromisą. Ačiū. Thank you for three minutes. Ačiū per Vanžberės trim minutėm. Uh, thank you. I will replay. Ačiū. Aš pavaduosiu Anglis Dots šiandien, nes ji negalėjo dalyvauti posėdį ir tiesiog perskaitysiu jos pasisakymą. Dėkuoju pranešėjai už šį pranešimą ir um, kitiem dviem kolegom už tikrai konstruktyvų požiūrį šio klausimu. Dauguma šių pranešimų yra panašaus popučio uh, ir jie bus konsoliduoti, kad būtų galima aiškiau pristatyti parlamento poziciją. Komisija siūlo um, gerą tekstą, kuris padės daugeliu įmonių ES, kad būtų galima išvengti um, žalos per dvigubą apmokesnimą dėl to, kad yra taisyklės taikomos. Mes norime, kad bendra konsoliduota įmonių pelno mokesčio bazė būtų gyvendinta ir tai leistų išvengti tokių problemų, e, užkirsti keliams iš jis atsirasti. Taip pat šis pasiūlymas leistų užtikrinti didesnį um, įmonių, tiek mažų, tiek didelių pasitikėjimą, įmonių, kurios nori veikti ES, nepaisant sienų. Taip pat komisijos pasiūlymas sumažinti um, e, nacionalinių e, institucijų naštą sprendžiant ginčius yra irgi labai svarbus ir daug kolegų pritarė tokiam pasiūlymui. Mes norime susiaurinti komisijos pasiūlytą laiko terminą, kad būtų galima tos procesus suderinti su metiniu verslo ta, ir ataskaitų ciklu, kaip e, komisija ir pateikė savo motyvuose. Mes taip pat norime sumažinti naštą mažoms ir vidutinėms įmonėms, kurioms gal gali tekti pasinaudoti šiais mechanizmais pagal dabartinį pasiūlymą. E, jos turėtų nacionalinės teisės nuostatas ir tarptautinės sutartis išanalizuoti, kas yra taikoma abiems valstybėms, dėl kurių kyla ginčas. E, pasiūlyme taip pat MVI būtų didžiulis laiko spaudimas dėl kompetitingų institucijų reikalavimų. Taigi mes pateikėme pakeitimus, kad būtų galima išspręsti tą disbalansą, kad būtų galima geriau um, užtikrinti, kad institucijos pateiktų visą reikalingą informaciją skundo pateikėjams um, dėl visų jų reikalavimų. Taip pat dėl terminų, dėl skaidrumo didesnio uh, reikalavimų mes um, neparemsime frakcijų mūsų frakcija neparems e, tų dalykų, kurie neskatins didesnio skaidrumo, nes tai yra labai svarbu e, mūsų visuomenė. Ir e, teisės aktų leidėjai turi toliau analizuoti, mm, ar, ar reikia taikyti tos, tas nuostatas. Ir mes tikimės, kad peržiūros mm, atveju mes galėsime CTB visą išanalizuoti ir visą, gali būti, kad šio pasiūlymo nebereikės bent jau didžiosioms kompanijoms. Noriu dar kartą padėkoti e, pranešėjų šešėlėms pranešėjams e, už šį pranešimą ir pakeitimus ir toliau sieksiu konstruktyviai bendradarbiauti. Ačiū ECR vardu. Irko Varner Lerner. Puheenjohtaja. On hienoa, että tämä direktiivi kaksinkertaisen. Ačiū. Ši direktyva dėl dvigubo apmokestinimo vengimo ES turėtų būti užbaigta kaip galima greičiau. Visi, situ, bendra situacija rodo, kad yra įvairių problemų dėl um, mokesčių taikymo, dvigumo apmokestinimo ginčių yra ir tikrai komisijos pasiūlymai yra funkcionalūs. Uh, yra siūlomi pakeitimai, leis pagerinti situaciją. Labai svarbu, kad ginčių procedūra būtų kaip galima atviresnė ir skaidresnė, kad terminai būtų normalūs, pagristi ir įmonėms, ir valdžios institucijoms tinkami. Labai svarbu, kad tai padidintų e, visų subjektų, visų rinkos dalyvių pasitikėjimą. Dabar dėl terminų e, kartais, aišku, mm, sudėtinga tų terminų gali būti laikytis e, tiek galvojant apie įmonės, tiek apie valdžios institucijų valstybių narių valdžios institucijas. Aišku, ir institucijų lėšos nėra beribės. Uh, Reikia siekti, kaip galima greičiau visas tas procedūras įvykdyti, tačiau gali būti tai sudėtinga kai kuriais atvejais. Toliau labai svarbu, kad ginčių sprendimo procedūros nebūtų sudėti, padarytos sudėtingesnės. Aišku, kai kuriais atvejais pakankamai sudėtingi būna ginčiai, tačiau uh, labai svarbu yra vengti administracinės naštos didinimo. Ir e, to, tokių situacijų, kuomet ginčių sprendimas labai ištesiamas. Dėl ekspertų paskirtų pasirinkimo taip pat labai svarbu būtų um, atkreipti į tai dėmesį. E, kai kurie juristai nacionalinių lygmenių labai dažnai yra pasitelkiami ir, ir labai svarbu yra vengti interesų konflikto pasirenkant ekspertus, taigi čia reikia labai didelio skaidrumo. Turi būti galimybė blokuoti pasirinkimą, jeigu yra problemų dėl konkrečiai dėl konkrečių ekspertų. Ačiū. Miguel Urbán Crespo, GUNGL vardu. Eh, nosotros pensamos que en la actualidad todas las grandes empresas europeas llevan a cabo. Ačiū. Mes galvojame, kad stambiosios europinės kompanijos siekia dirbti tose valstybėse, kur mokesčiai yra mažesni, pasi, pasinaudoja mokesčių sistemomis gana agresyviai ir dažniausiai tie, kas daugiausiai uždirba, moka mažiausius mokesčius. Uh, dažniausiai būtent stambiosios tarptautinės kompanijos sugeba pasinaudoti geriausią, palankiausią padėtimi. Tai yra didžiausia Europinės mokesčių sistemos problema, kad iš tikrųjų valstybės narės suverenumui kenkiama ir. Um, man atrodo, komisijos ir valstybių pagrindinės prioritetas būtų išspręsti šią problemą, tačiau dabartiniai tekstai, dabartiniai pasiūlymai iš tikrųjų nesprendžia tos problemos. Yra sp iš tikrųjų reikia ne vien su dvigubu apmokestinimu kovoti, bet reikia kovoti su dvigubu neapmokestinimu. Tai, kas dabar yra daroma, yra visiškai neproduktyvu, todėl mes teiksime atitinkamus pakeitimus. Mes negalime pritarti pranešėjų, kad reikia spartinti visus procesus ginčių sprendime. Mes norime trumpinti skundo pateikim, pa, pateikimo terminą nuo 3 metų. Mes galvojame, kad kartais reikia ir daugiau laiko išanalizuoti konkrečius atvejus. Um, kartais uh, konkretus atvejis gali būti nepaprastai sudėtingas, taigi mes norime suteikti daugiau galimybės valdžios institucijoms um, išanalizuoti atvejį labai detaliai jeigu to reikia. Toliau mokesčių inspekcijų šios rytės profesionalų vaidmuo yra labai svarbus uh, ginčių sprendimo atveju. Dažniausiai tai yra tie specialistai, kurie profesionaliai gali įvertinti situaciją ir jie tinkamiausi yra ekspertai šiuo atveju. Mes galvojame, kad visi priimti sprendimai turi būti prieinami viešai. Man atrodo, kad mes galvojame, kad tarptautinio mokesnimo srityje paslaptims vietos nėra. Tik tokiu būdu situacija bus sažiningesnė ir tuomet plačioji visuomenė aiškiau žinotų, kaip yra taikomos taisyklės. Ir tokiu būdu užtikrintumėm didesnį skaidrumą, nes juk to žmonės nori ir tai yra vis aktualesnis klausimas. Uh, Jeigu yra keliamas ginčas dėl dvigumo apmokestinimo, gali būti keliamas klausimas dėl garantuoto imuniteto įmoniai, bet gali būti taip, kad paskui visai bus pasiklysta taisyklėse ir, ir kartais įmonės galbūt gali ir mm, apgaulės keliu išspręsti tos klausimus. Uh, thank you, Chair. Urtasun. Uh, as just said by uh, colleague Urban, the most important kaip kolega Urban sakė, svarbiausia yra, kad mokesčių sistema ES lygmenių būtų sąžininga ir teisinga. Čia svarbiausias kriterijus būtų, kad pelnas būtų apmokestinamas ten, kur, jis, kur pelnas yra gautas. Taigi mums reikia europinio lygmens CCTB bendros konsoliduotos įmonių pelno mokesčių bazės. Taip pat kolegos kalbėjo ir apie terminus, per kiek laiko reikia pateikti skundą, per kiek institucijos gali pareikalauti papildomos informacijos, per kiek laiko yra perinama prie antro e, ginčio sprendimo etapo ir paskui, kad yra tikimasi, kad visos, mes tikimės dirbti su visomis suomis frakcijomis e, konstruktyviai, kad būtų galima pasiekti geriausių sprendimų, bet aišku, svarbiausia galvoti apie valios institucijų situaciją. Ir Ir vienas dalykas mums dar yra labai jautrus šio klausimu, tai yra nepriklausomo asmens paskirimas ginčio sprendimui. 157 pakeitimą paminėčiau, kur konkrečiai kalbama to klausimu, kad tie asmenys turi būti nešališki, nepriklausomi ir labai aukšto sažiningumo e, ir labai aukštos reputacijos. Uh, Čia per tris mėnesius turi būti paskelbta ta informacija per, nuo to laiko, kai buvo pateikta informacija komisija 1060 pakeitimas. Jeigu yra taikomas alternatyvus ginčio sprendimo mechanizmas nepasiūlytas komisijos, tai, tai turėtų būti tik tai išimtis, tai yra 162 mūsų pakeitimas ir turi būti ta pati nepriklausomumo ir nešališkumo garantija reikalaujama iš to asmens, kuris būtų skiriamas ir šiuo atveju. Na ir galiausiai dėl um, galutinio sprendimo paviešinimo mes galvojame, kad šie sprendimai turi būti vieši tam, kad būtų galima išvengti ateities ginčių. Ir um, čia. Aišku, tai, kas uh, dėl viešos politikos tikslų negali būti skelbiama, tai neturi būti skelbiama, bet visa kita turi būti paviešinta. Ir mes, aišku, toliau dirbsime su pranešė dėl kitų visų likusių dar neišspręstų klausimų. E FDD kalbėto nematau, ENF Barbara Kapel. Ačiū pirmininkė. Pateiktas direktyvos pasiūlymas dėl dvigubo apmokestinimo panaikinimo yra tikrai svarbus pasiūlymas. Šiuo metu vyksta 900 bylų Dėl dvigubo apmokesnimo bendra vertė apie 10 milijonų. Ne vienerius metus tokios bylos trunka, taigi visas procesas turėtų būti veiksmingesnis. Mes norėtumėm nustatyti trumpesnius terminus tokioms byloms dėl dvigubo apmokestinimo nagrinėti. Komisija taip pat e, siūlo ne tik sutrumpinti nustatytus terminus, bet ir geriau aprūpinti nacionalinės institucijas tam, kad jos iš tikrųjų sugebėtų tas procedūras paspartinti. Taigi valstybės narės turi skirti daugiau žmogiškųjų išteklių ir kitokių išteklių tam, kad institucijos iš tikrųjų galėtų sutrumpinti procedūras. Dabar dėl patariamųjų komitetų. Uh, arba ekspertų pasitelkimo. Tai turėtų pagerinti ginčių sprendimo procedūras, užtikrinti aukštesnę jų kokybę. Šie asmenys turėtų būti kompetentiški, e, bet taip pat kompetitingi, bet taip pat ir nešališki. Dvigubas apmokestinimas yra didžiulė kliūtis vidaus rinkai. Mums reikia, kad vidaus rinka gerai veiktų, kad ekonomika auktų, kad auktų žimtumas. Ir dėl to man atrodo svarbu, kiek įmanoma greičiau susitarti. Ir tikrai e, su nekantrumu laukiu tų kompromisų, kuriuos e, pateiks pranešėjas. Dėkoju. Niekas nenori sudalyvauti spontaniškų pasisakymų procedūroje, niekas daugiau žodžio neprašo. Tai dar kartą žodis pranešėjui. Kurgi jis sėdi, jo salėje nėra. Tai tiesiog paskaitysiu, kad birželio 8 dieną ekon komitete įvyks balsavimas. Tai ko gero tuo galime ir baigti mūsų rytinį posėdį. Darbą tęsime trečią valandą po pietų. Ačiū visiems.